excellent point for you, but it's, it's very, it's probably in bad English because I wrote it myself. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Bėgau iš į posėdį, nes vėlavo mano lėktuvas. Taigi mes šiek tiek vėluojame pradėti šį posėdį. Šis posėdis vyksta kartu su vystimasi komitetu ir Europos parlamento delegacija EKR ir ES Jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje. Taigi aš norėčiau pasveik, pasveikinti uh, poną Lui Mišelį, kuris uh, sėdi taip pat prezidiume, kadangi jis vadovauja AKR ir jas Junktiniai parlamentinės uh, AKR delegacijai. Mes šiandien bendrausim, mūsų posėdis vyksta kartu su uh, žmogus teisų pakomitičių, ponia Laima Andrikinė negalėjo prie mūsų prisijungti, ponia Hautala šiek tiek prisijung, prisijung šiek tiek vėliau, kadangi jie dabar yra užsijėmusi ir dalyvauja viename renginyje, kurį surengė mūsų pirmininkas bendarbiavo su JAV kolegomis ir kuris yra skirtas demokratiją skambinti, skatinti. Mes visi žinome apie Human Watch perspėjimus, kurie buvo paskelbti 2010 e, metais parengtoje ataskaitoje. Be to mes skaitėme ataskaitas ir iš Europos komisijos, kurias parengė visumosios pagalbos donoriai. Ir dar daug ką reikėtų išsiaiškinti Ir be to mums be abejo rūpi žmogaus teisų padėtis Etijopijoje, kurioje problemų yra labai daug. 2010 metais įvyko parlamento rinkimai ir reikia pažymėti, jog rinkimai vyko taikiau nei 2005 metais. Tačiau mes žinome, kad ES stebėtojų rinkimų stebėjimo misija užginčiojo rinkimų rezultatą, per kurį už e, valdančiąją partiją balsavo 99,6 procento rinkėjų. Be to yra įtariama, kad e, teisėja sauga veikia nebaudžiama ir kad e, trukdo opozicijos jėgoms rinktis ir laisvai reikšti savo nuomonę. Be to, pastraisiais metais iš šalies pasitraukė nemažai opozicijos atstovų neveikia ir laisva žiniasklaida, nes vyriausybė priž... ją labai griežtai prižiūri. Mums taip pat yra žinoma, kad yra pažeidžiamiausios ir pagrindinės e, ir svarbiausios žmogaus teisės, netgi e, tokios kaip e, teisė prasimaitinti. Atėjo laikas mums atskirti tiesą nuo melo Ir mes norėtume šiandien aptarti, ar valdančioji partija iš tikrųjų pasisavina didžiąją dalį vystumosios pagalbos. Ir ar teisingai donorai teigia, kad, kad e, vyriausybė naudojasi politinės prievartos e, priemonėmis. Etijopija yra didžiausia e, visomosios pagalbos gavėja po Indonezijos ir Pakistano. Todėl mes šiandien norėtume pasikeisti nuomonėmis ir su Human Watch organizacijos atstovais. Be to, mes pasikvietėme atstovus ir iš vykdomosios valdžios, iš naujai įsteigtos išorės veiksmų tarnybos. Ir, kaip minėjau, mūsų posėdėje dalyvauja ir Louis Mišelis, kuris e, vadovavė Europos parlamento delegacijai AKR e ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje. Taigi, per, iš karto norėčiau pereiti prie mūsų svečių. Ben Rollinsas, Human Watch e, atstovas, jis kalbės 10 min minučių, po to Tomas von Handel, uh, iš ES išorės veiksmų tarnybos. Kalbės penkias minutės ir po to Žanmarį Korporal iš DEFCO kalbės dar penkias minutės, o po to leisiu pasisakyti Louis Mišeliui. Taigi dabar sutikiu žodį ponui Ben Rollins, dešimčiai minučių. Okay? Okay. Um, there is consensus, I think. Na, man rodos, Europos Sąjungos žmonių teisės stebėjimo, rinkimų teisės stebėjimo misija Human Watch, kitos tarptautinės organizacijos sutarė dėl padėties Etiopoje, tai tikrai centralizuoti valdžia panašima Kinijos valdžia e, ir yra piknaudžiama valdžia. Na ir Visų to pasakoje visuomenė yra vis labiau uždara ir demokratinė patėtis sparčiai prastėja. Na ir ši padėtis demokantuota ir kitų įvairių organizacijų, skaitant musiškę. Tiesą sakant, po paskutinių rinkimų 2005 metais ES ir kitos valstybės donorės e, nutraukė biudžeto pagalbą Etiopijai, nes buvo baiminasi, kaip buvo tuo metu sakyta, kad e, jų pagalba bus panaudota politiniais tikslais tam, kad e, būtų sustiprinta vadovaujančios partijos pozicija Etiopijoje. Taigi, ES kitus kortomis organizacijomis padarė bendrą pareikšimą, kuriame buvo išsakytas susirūpinimas dėl vyriausybės e, elgesio Etiopijoje, taip pat galima piknaudžiavimo e, lėšomis skirtomis vystimasi pagalbai. Na, na, nu, na ir tas grėsmės buvo bandoma atsižvelgti, atsižvelgti e, vykdant naujas programas, pagal kurias uh, apeinant federalinę vyriausybę, dėl lėšos būtų buvusios skirtos regioninėms vyriausybėms ir vietos lygmens administracija. Čia problema yra tai, kad e, valdžios struktūros e, Etiopijoje yra labai hierarchiškos, e, sustabarėjusios ir tiesą sakant, netgi bandant tokiu būdu apeiti centrinę vyriausybę, išlieka pavojus, kad lėšos bus panaudotas netinkamai. Taigi 2010 metais rinkimų metu mes tiesiog stebėjome, kas vyksta, ar tos bausmė, baimės pagristos. Vyko trys tyriamieji vizitai per šešių mėnesių laikotarpį ir mes e, gilinomės įvairias nepriklausomas ataskaitas, be kita ko pasaulio banko ataskaitas. Mes apsilankėme 53 skirtingose kaiminystės um, valdymo struktūrose, 26 administracinėse um, Vienatuose mes kalbėjome su Etiopijos piliečiais, opozicijos atstovais, žurnalistais, o taip pat ir donorų atstovais. Na ir vietoje kiekvienas iki girdėjome, kad tikriausiai kaip ir tikitės, kad padėtis išliko ta pati, kad nėra skirtumo tarp valdančiosios partijos ir vyriausybės. Um, Etiopijoje. Na ir vyriausybė valdydama atsižvelgia į pagrindinės partijos uh, interesus ir tiesą sakant, uh, net ir valdymas vietos lygių yra labai politizuotas ir yra pikna Ir lėšos, kurias skiria donorai ES skaitant, yra panaudomas labai politizuotai. Taigi Tiesą sakant, įvairios vyriausybės tarnybos yra panaudojamas tam, kad būtų kontroliuomi gyventojai, kad būtų e, daroma priespauda tam, kad būtų panaudo, palaikomi vyriausybei lojalūs asmenys ir subjektai, o kiti būtų Uh, užslapinami. Na ir kai kalbame apie, žmonė, apie šalį, kur 85 milijonai gyventojų ir žmonės, dauguma iš jų gyvena su mažiau nei vienu doleriu per dieną, tai tokie dalykai kaip trašas, mikrokreditai, galimybė gauti būstą, kai kuriais atvejais sveikatos apsaugos paslaugos, o taip pat ir pagalba um, maistui. Uh, jeigu lėšos skirtos visiems šiam dalykams yra panaudomas politiškai, tai mes čia kalbame ne, ne vien tik apie žodžio susirinkimo laisvę, kas aišku yra svarbu, bet kalba, mes kalbame apie teisę gauti maistą, teisę išlikti, išgyventi ir kitus, kitas esminės socialinės ir ekonominės teisės, kurios yra vystimas ir sudėtinė dalis. Taigi, kaip tikriausiai supratote, tai yra labai rimtai kaltinimai ir mes čia nekalbame apie tūkstančius ar milijonus žmonių šalyje, kurie e, sistemingai e, net turi galimybės pasinaudoti šiomis teisėmis. Bet mes kalbame apie e, tokius atvejus, kai gerai žinomiems disidentams iš opozicijos iš, yra mm, nesuteik, užkirtama galimybė gauti maisto, užtikima galimybė pasinaudoti savo teisėmis. Jie tapo tikslu, o kiti Taip, e, e, civiliai asmenys, e, be kita ko ir iš opozicijos sakė, kad mes, aišku, nieko nesakysime, mes galbūt neprisijungsime prie valdančiosios partijos, nes pasižiūrėkite, kas atsitinka štai tiems žmonėms, tiems disidentams. Taigi yra piknaudžiaujama paslaugomis, pagrindinėmis paslaugomis, pačiu žemiausiu lygmiu, mažiausiomis apimtimis tam, kad būtų pasiektas didelis politinis efektas. Taigi štai tokią situaciją nustatėme vietoje. Na, ir bendraujant su regioninės ir federalinės valdžios e, institucijų atstovais pastebėjome, kad patirti, jie tik tais patvirtino tą padėtį. Taip pat kalbėjome su 20 donorų organizacijų, skaitant JAF ir ES organizacijas ir dauguma jų e, patvirtino tą įspūdį, kuris mums susidarė. Tai yra, kad yra įvaragandų, kurie tikriausiai atspindi staciją. E, tačiau mes neturime jokių įrodymų ir neturime galimybę patvirtinti tuos įrodymus. Taigi Human Rights Watch ataskaita, kurią šiandien aptarsime, yra vienintelis bandymas e, vietoje Etiopijoje. Uh, įro, ir surinkti įrodymų, ar tos politinės baimės yra pagristos ar ne. O ES bei kitos e, donorų šalis, donorų grupė, atsakydama E, parengė komisijos e, tyrimą Liepos mėnesį. Na ir tokiu būdu buvo sureaguota į informaciją gautą uh, iš Human Rights Watch teiginius. Na ir toje tai ataskaitoje teigiama, kad nebuvo nustatyta įrodymų, kad pažeidžiamos žmogaus teisės. Tačiau tai iš tikrųjų iškreipta situacija, nes. Uh, tas, ta ataskaita, kuri buvo patvirtinta 2020 m. Liepos mėnesį, nebuvo ataskaita parengta, parengta tyrimu ir e, nebuvo bandoma tiesiog um, surinkti įrodymų ir tai yra. Ir donoro organizacijos negali pasakyti, ar ta spindima politinė situacija yra iškreipta ar ne, nėra įrodymų. Ir tiesiog e, štai toks yra iššūkis ir norėčiau šiandien paraginti Europos parlamentą ir parlamentą pagal uh, tai yra donorų organizacijų kontekste imtis spręsti šį iššūkį. Uh, Na ir beje, 73 puslapyje yra ataskaitoje pasakyta, kad programų saugikliai, tiesą sakant, nepagerins prieigos prie e, uh, žimtumo uh, e, kitų paslaugų, uh, nes, nes vis dėlto yra pasitelkimi politiniai motyvai. Nes E, nes tiesą sakant, savo pačioje ataskaito donorai sako, kad nebuvo uh, nustatyta atveju, kai yra pagalba vystimusi panaudama politiniais tikslais. Kad, na ir per kelias minutės dar norėčiau pasidalinti rekomendacijomis. Taigi pirmiausia, norėčiau paraginti donorus, įskaitant ir valstybės narės ir komisiją, pradėti Uh, atvirą sąžininką dialogą dėl to, ką jie nustatė. O jų, uh, ką jie nustatė? Jie nustatė, kad jie nieko nenustatė, kad nėra jokių įrodymų dėl to, kas vyksta ar nevyksta, kaip yra su egzistuojančiais mechanizmais ir jų rezultatais. Taip pat turime pradėti sąžininkai diskutuoti dėl to, kaip mes bandome uh, padėti žmonėms tokioje labai neturtingoje šalyje kaip Etiopija, kai egzistuoja tokia į Mao laikų Kinija panaši e, išnaudojimo priespaudo sistema. Na, taip pat turėtume atlikti nepriklausomą tokių teiginių vertinimą ir įrodymų rinkimą. Yra įvairių galimybių, e, kaip pavyzdžiui, ataskaitų rinkimas, e, sąskaitų tikrinimas ir toliau, tačiau yra labai sudėtinga tikrinti teiginius, gandus. Galbūt reikėtų. E, E, pasižiūrėti, kokios patirtis yra kitose šalyse tokiais atvejais. Na ir e, kalbant apie Etiopiją, svarbiausia yra štai kas. E, yra e, viešųjų organizacijų įstatymas, kuris yra labai griežtas, labai uh, uh, išnaudotiškas ir todėl tokių organizacijų veikla beveik neįmanoma. Štai tokios mano rekomendacijos. Na ir mielai išklausysiu kitų minčių. Um, Ačiū. Svarbu užfiksuoti tai, ką jūs paminėjote. Pačiau pageidavęs e, išgirsti iš jūsų šiek tiek daugiau e, papildomos informacijos apie e, tai, kad Etiopija Irane Vokietijos ar Prancūzijos kaiminė, o Afrikos šalis ir e, apie padėtį kaiminėse Etiopijos šalise taip pat galbūt reikėtų šiek tiek daugiau paminėti, o žinote, Etiopija remiantis e, absoliutinėmis, absoliučiomis vertybėmis, kurias mes patys savo taikome Europoje. Ir ką Jūs norėtumėte konkrečiau pasiūlyti savo rekomendacijomis, ar mes turėtume sustabdyti, sustabdyti savo teikiamą pagalbą ir e, leisti Etijopijai, Etijopijai tapti žlungančią valstybę, taip kaip Somaliui. Manau, kad e, čia mes ne akademinėmis studijomis užsieimame, tačiau konkrečius pasiūlymus svarstome, taigi būtų įdomu išgirsti iš jūsų konkrečių pasiūlymų, kokią krypti parlamentas turėtų pasirinkti. Aš e, žinau, kad galbūt mes čia naudojamės ne pačiomis tinkamiausiamis, arba galima būtų apkaltinimus, kad naudojamės ne pačiomis tinkamiausiamis politinėmis priemonėmis, tačiau JAV e, kongresmenai E, taip pat kartais tuo naudojasi kitos valstybės. Mes esame švilnioji gale Europos Sąjungoje, taigi e, kokie būtų jūsų e, pasiūlymai, kaip vystyti partnerystę su Etijopija ar leisti tapti jai antrojų Sudanu ir Somaliu. Galbūt galėtumėte apie tai pamastyti tuo metu, kai mes tęsime savo diskusiją. Norėčiau paprašyti pono von Hendel dabar kalbėti penkias minutės. Ačiū pirmininkė už šią galimybę pasisakyti. Buvo paminėti keli sudėtingi aspektai susijęs su ES ir Etijopijos tarpusavio santykiais. Manau, kad įstamosios e, pagalbos tikslas yra mažinti skurdą Etiopijoje ir siekis, kad teikiama pagalba pasiektų tikruosius adresatus. Savo suprantama, svarbiausi klausimai susiję su demokratizacija, žmogaus teisėmis ir tik juos išsprendus būtų galima užtikrinti tvarų vystimasi. Savo suprantama, mes pripažįstame, kad dar daug ką reikia nuveikti. Manau, kad nekyla bejonių dėl to, kad e, <clears throat> donorų teikiama pagalba Etijopijai e, pakeičia milijonų žmonių gyventojus, užtikrinama galimybė gauti pačias būtiniausias paslaugas, apsirūpinti maistu ir vandeniu ir padeda Etijopijai įgyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikslus. Mes labai rimtai svarstame uh, priekaištus dėl pagalbos, dėl piknaudžiavimo pagalba ir siekiame, kad e, paramos programoje numatyti saugikliai veiktų. Mes e, manome, kad e, esami saugikliai yra pakankamai rimti, tačiau pripažįstame būtinybę nuolat peržiūrėti padėtį ir deramai tą daryti, kaip buvo minėta anksčiau, ką padarė kolega Rollins. Iš tiesų gautas atsakymas e, reakcija į Human Rights Watch e, ataskaitą donorų grupių, taip pat ir į ankstesnę ataskaitą, kuri buvo paskelbta 2009 metais. <clears throat> Buvo atliktas atitinkamas įvertinimas, taip pat nusiųstos misijos įsiaiškinti faktus vietose, tačiau būtent tos faktų nustatymo misijos tikrai nenustatė rimtų e, paramos naudojimo politiniais tikslais atveju. Mes siekiame, kad tie pažeidimai, kurie pasitaikydavo, būtų veikiau išimtis, taptų veikiau išimtiminiai taisyklė dėl veikiančių atskaitomybės sistemų, jos paremtos finansų auditais, nepriklausomais vertinimais, siekiant užtikrinti, kad pagalba pasiektų būtent tuos jos gavėjus, kuriems jos labiausiai reikia. Mes pripažįstame, kad Padėtį galima pagerinti bendradarbiavant su vystamosios pagalbos partneriais bei Etijopijos vyriausybė siekiant spręsti kylančias problemas. Vertiname Human Rights Watch organizacijos darbą atliekamą Etijopijoje, vykdant stebėseną ir e, priežiūrą pasitelkus atitinkamas e, sistemas. Etijopijos pagalbos donorai pakvietė Human Rights Watch organizaciją diskusijai, siekiant pasikeisti žiniomis ekspertų patirtimi tam, kad geriau suvoktume svarbius klausimus plėtojant vystimas ir žmogaus teisės. Džiaugiuosi, kad Human Rights Watch priėmė šį kvietimą ir manau, kad bus naudinga pasikeisti mintimis taip pat ir su vyriausybės atstovais, todėl buvo pasiūlyta, kad ta diskusija vyktų Etiopijoje ir e, Human Rights Watch atstovai jie atvyktų. Šią mintimį norėčiau baigti savo pasakymą. Bandysiu atsakyti klausimus. Ačiū, ponas Fonhano. Ir labai svarbu pabrėžti, kad Hamletas neegzistuotų, nebūnant, e, nesant e, Danijos princu. Taigi, manau, kad yra labai svarbu tą diskusiją toliau vystyti dialogo, trilogo principu ar kitais principais. Dabar prašyčiau Džin Marikopra iš DEFCO pristatyti savo mintis šiuo klausimu. Vais... Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš šiek tiek norėčiau Jums papasakoti apie mūsų bendradarbiavimo kontekstą ir pacituoti kai kurios skaičius. Taigi, pirmiausia, nuo 2008-2013 e, metų mes skyrėme e, pakankamai daug lėšų Etijopijai, tai yra 644 milijonai eurų. Ir, e, šia... ir 80 procentų mūsų bendradarbiavimo vykdoma yra per bendras, bendras su vyriausybė vykdomas programas, o likusi, likusi 20 procentų mes e, skiriame per rinktinių tautų programas. Mes e, dirbame trijose sektoriuose Pirmajam tenka 39 procentai, tai yra transportas ir regioninė integracija. Antrasis, e, kuriam tenka 20 procentų, tai yra e, aprūpinimas maistų ir e, kaimo, kaimo plėtra. Ir tai trečioji tre, tre, sritis yra administraciniai gebėjimai ir vyriausybės stiprinimas. Mes turime e, e, e, keturis sustarimus su vietos, 44 sustarimus su vietos atstovais ir skiriame pilietiniai visuomeniai 6 milijonus eurų. Tai toks būtų bendras kontekstas. Aš taip pat norėčiau paminėti vieną programą, kurią taip pat minėjo ir Human Watch organizacija. Tai yra produktų, maisto produktų saugos programa. Ši programa yra labai svarbi. kadangi jos e, e, tikslas yra pakeisti, e, pakeisti tai, kaip yra rūpinamasi pažeidžiamiausiais Etijopijoje. Mes mainais už tam tikrus darbus duodame maisto. Ir ši programa gyvendinama nuo 2005 metų ir iki 2010 metų, 2010 metais mes skiriam. Skiriame jau 85 milijonus eurų. Uh, Ir mes turime dar vieną programą, kurios tikslas yra pagerinti mūsų naudojimų lėšų efektyvumą. Tai jį iš esmės veikia neblogai. Etijopija per 15 pastarųjų metų gavo. Septynišimtus tūkstančių e, tonų maisto pagalbos e, forma ir tai leidžia e, pilieš, žmonėms išgyventi labai sudėtingomis sąlygomis. Tačiau mes turime pasakyti, kad, kad e, šią programą kontroliuoja net 13 atskirų lygių, administracijos lygių. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju. Mane nuvylė tai, ką Jūs pasakėt, nes man atrodo, kad e, mes turėjome sustrimą su ponu Pybalksu. Uh, Pagal šį susitarimą jūs turėtumėt nepasakoti mums, kiek lėšų jūs išleidžiate atskiriuose šalise, bet kad jūs turėtumėt mums pasakyti, kokius rezultatus jūs pasiekėte. Jeigu jūs galėtumėt mums pasakyti, pasakyti kiek e, kilometrų e, kelių jūs nutiesėte, kiek mokyklų pastatėte, kiek žmonių e, pamaitinote, kiek ligoninių pastatėte su tais 3 milijardais eurų tuomet galima būtų diskutuoti. Štai kas mus e, domina. Gal komisija galiausiai nustotų mums e, nuolatos e, cituoti didžiulius skaičius. Aš norėčiau sužinoti, kam yra panaudojami Europos mokesčių mokėtojų lėšos ir, ir kokį rezultatą mes gauname. Tik tuomet mes galėtume pasidžiaugti tuo, kad mes gerai dirbame. Aš išgirdau, kiek, kokias lėšas jūs išleidote, tačiau kokį rezultatą jūs sugebėjote pasiekti. Taigi gal jūs galėtumėt raštu pateikti mums e, atsakymą į mano pastabą ir gal galėtumėt jums pasakymą, mums pasakyti, ką jūs sugebėjote pakeisti išleisdami šitiek lėšų. Um, that, uh... Uh, Louis Michel. Žinau, kad Louis Michelis dalyvauja mūsų posėdėje ne tik kaip uh, delegacijos AKR uh, ko pirmininkas, bet mes žinome, kad uh, jis praeitos kadencijos komisijoje buvo atsakingas už vystimąsi. Taigi, Lui, prašau. Taip labai trumpai, kadangi prieš mane kalbėjo du pasisakysiai, pasakė iš esmės viską, ką aš galėčiau taip pat pasakyti. Jei mes e, pažvelgsime į tai, ką mes pradėjome daryti 2005 metais, e, o aš tuomet buvau atsakingas už vystimąsi, jūs pamatysite, kad mes periorientavome pagalbos paketą skirtą Etijopijai taip, kad pagalba būtų teikiama de decentralizuotai. Tai yra taip, kad ji iš karto būtų teikiama vietos valdžios atstovams. Tai yra pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti. Antras dalykas yra tai, kad mane šiek tiek nustebino tai, kad Human Rights Watch labai neaiškiai išdėsti savo uh, mintis. Aš manau, kad kai jūs rengiate ataskaitą, būtina pateikti konkrečius faktus. Negalime tiesiog sakyti, kad pagalba yra e, netinkamai skirstoma. Aš suprantu, kad jums tai nepatinka, bet taip yra. Kadangi jūs savo ataskaitoje pateikite kaltinimų ir jeigu jūs pateikėte tokius įtarimus ir tokius kaltinimus, tuomet jūs ir turėtumėt pateikti mums įrodymų, pagrysti kažkaip turėtumėt savo kaltinimus, kitaip mes nieko negalėsime padaryti. Ir mes šių įrodymų negavome. Ir be abejo, aš suprantu, kad kai kas pasinaudojęs uh, e, uh, e, savanaudiškais tikslais skiriama pagalba. Tačiau mes tengiamės viską padaryti taip, kad, e, kad pagalba pa, iš karto pasiektų regionus. Jūs suprantate, kad e, Etijopija yra visiškai kitokia šalis nei, e, nei mūsų šalis. Ir kai paprastai, jeigu, jeigu kokios nors savivaldybės e, vadovas mato, kad kažkas jam gali padėti nutiesti kelią, jis su tuo žmogumi ir bendradarbiaus. Ir tai nėra blogai, net jeigu ir ne viskas yra aišku visuomet. Ką jūs norite mums pasakyti? Jūs sakote, kad e, vystumoji pagalba netinkamai yra e, panaudojama, net ir patekos mūsų decentralizuoto pagalbos teikimo būdą. Aš noriu Jums pasakyti, kad uh, donorių ir Europos komisijos skirta pagalba yra skirta rezultatams siekti. Ir jeigu mes nutrauksime šią pagalbą, tuomet e, situacija dar labiau pablogės. Nes jeigu mes norime ką nors keisti, turime pateikti e, kažkokias alternatyvas ir turime surasti, su kuo norime bendradarbiauti ir kam teikti pagalbą. Jūs kalbėjote apie tai, kad, kad nereikia politizuoti pagalbos, o aš manau, kad nereikia politizuoti savo vertinimų situacijos vertinimo nereikia politizuoti. Aš suprantu, kad ne viskas yra uh, tobula, tačiau uh, viską reikia suvokti platesnėme kontekste. Aš labai susijavinu, kai kalbama yra apie Etijopiją. Labai lengva yra tiesiog pasakyti, jog uh, mes negalime pakeisti vyriausybės, kad mes e, negalime nieko padaryti ir kad dėl to gal ir nereikėtų palaikyti dialogo su šia vyriausybė. Bet aš noriu Jums pasakyti, kad iš tikrųjų Etijopija padarė didžiulę pažangą siekiant tūkstantmečių vystimosi tikslų. Taip, iš tikrųjų viskas e, valdžia yra centralizuota, kad valdančioji partija viską valdo. Taip, taip, taip ir yra. Aš nenoriu to neikti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad, kad kai kalbame apie Etijopiją, nepamirškime, jog yra tam tikrų politinių tikslų. Ir kad ir suvokdami, kokia yra situacija, mes vis tiek turime dirbti. Yra tam tikrų uh, uh, labai rimtų donorių uh, e, JAV, Europos komisija. Ir visi šie donoriai nori, kad viskas būtų tvarkoma teisingai. Tačiau visos šios šalis supranta, kad tai nėra įmanoma. Uh, Ir aš manau, kad reikia objektyviau vertinti situaciją. Mums reikia bendra, bendrauti su Etijopijos atstovais. Reikia kviesti Etijopijos valdžios atstovus į susitikimus tam, kad jie mums paaiškintų, ką jie veikia. Štai ką aš siūlau. Bet tiesiog ateiti čia pas mus ir pasakyti, va, va dabartinė politika neveikia yra tikrai netinkama. Yra piknaudžiaujama pagalba ir, ir nepamirškime dar ir korupcijos, jeigu kas nors uh, pasinaudoja teikiamą pagalba samanaudiškais tikslais arba netinkamai ją išleidžia, tai yra vienas dalykas, tačiau jeigu visą tai, tai dar vyksta korupcijos kontekste, tai mes situacija yra dar blogesnė. Aš tikiu viskuo, ką jūs pasakėte, tačiau man, mane nervina tai, kad jūs nepatikėte jokių faktų. Taip, tai viena vertus tai, ką jūs pasakėte, ko gero yra tiesa. Tačiau ar tie visi piknaudžiavimai yra um, daromi nuolatos, ar tai yra tokia vyriausybės strategija, šito aš nežinau. Yra vienas dalykas, kurio aš nenorėčiau. Tai yra tai, kad mes, jei mes e, nutrauktume pagalbą arba ją sustabdytume, sustabdytume pagalbos tiekimą, tuomet situacija iš tikrųjų taptų dar sudėtingesnė. Nes Etijopijoje mes matome, kad, kad skiriama pagalba yra įsisavinama labai gerai. Aš tikrai nenoriu dabar uh, peikti vyriausybės. Ta daryti yra labai lengva. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu mes iš tikrųjų norime svarstyti tai, tai, tai kas vyksta Etijopijoje, tuomet reikia taip pat ir panagrinėti situaciją kitose šalyse. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad, kad ne viskas yra tobula ir daugybė kitų šalių, daugybė šalių situacija yra dar blogesnė. Nes su Etijopijos valdžia bent jau mums pavyko išlaikyti tam tikro lygio politinį dialogą. Nėra lengva, bet tas dialogas yra labai reikalingas. Ir aš manau, kad tavo dialogas ir galimybė užduoti klausimus ir gauti atsakymus yra kur kas geresnis darbo būdas. Aš stengiausi savo laiku skirti kuo daugiau pagalbos e, pilietiniai visuomeniai. Ir e, e, aš nulatos pabrėždavau Etijopijos vyriausybės atstovams, jog būtina palaikyti nevyriausybinės organizacijas ir pilietinį visuomenę ir kalbėjo apie tai, kad reikia nevyriausybinio organizacijų įstatymo. Ir aš sugebėjau įtikinti ministrą, jog tai yra reikalinga. ir, ir nevyriausybinio organizacijų įstatymas parengtas Etijopijoje buvo parengtas JAV įstatymo pagrindu. Taigi, Etijopijos įstatymas iš esmės yra JAV ir Kanados nevyriausybinio organizacijų įstatymo kopija. Štai tokia yra situacija. Ir manęs, pavyzdžiui, tuomet ministras paklausė, o kaip jūs, kaip jūs galėtumėt mane įtikinti, kad, kad e, tos nevyriausybinės organizacijos, kurias finansuoja ūsienio šalis, nevykdys vyriausybinį naudingos veiklos, kad neatstovaus e, tų vyriausybių, tų kitų šalių nuomoniai. Na kągi aš galėjau pasakyti. Ir aš tikrai nenoriu ginti Etijopijos režimo. Aš manau, kad jį, jį reikia taisyti. Daug ką dar reikia daryti. Tie valstybė yra labai centralizuota kad e, tai yra kažkokia marksistinė, e, maoistinė e, šalis. Taip, daug dar reikia daryti, tačiau aš noriu dar kartą pasakyti, kad mes sugebėjome daug padaryti. Ir bus tikrai blogai, jeigu mes viską nutrauksime ir, nesu, ne, ir nustosime apskritai dirbti Etijopijoje. Human Rights Watch Žinote taip pat, kad, kad, kad kad nereikia tikėti visais e, melės, e, melės argumentais. Tiesiog pasakyti, kad pagalba netinkama yra išleidžiama, ji yra panaudojama da, sav, asmeniniais tikslais. Taip, gal taip ir yra, tačiau mes negalime dėl to nutraukti pagalbos. Ir Negalime tiesiog e, išmesti šiukšlių dėžę Etijopijai skirtą pagalbos e, e, paketą, nes tuomet situacija tikrai taps nepakeliama. Tiesiog taps tikrai, ji tikrai taps katastrofiška. Štai ką norėjau ponė pirmininkė pasakyti, kadangi man susidarė įspūdis, kad šios diskusijos yra politizuojamos. Aš manau, kad reikės stengtis išsaugoti nešališkumą, objektivumą, o tai galima bus padaryti tik tuomet, jei mes atvirai kalbėsime. Tik tuomet, jeigu mes ponui Melisui pasakysime, kas vyksta, kaip paaiškintumėt šį ar tą, ir reikia tiesiogiai kalbėti. Jeigu mes tiesiog kaltinsime vyriausybę be jokių įrodymų, tuomet nieko nepasieksime. Ačiū, uh, Michel. Ačiū, ponui Mišel. Aš e, manau, kad mes pradėjome pakankamai, jūs pradėjote pakankamai rimtą diskusiją. Jeigu tęsime ją tokiu, tokia pat dvasioje, tai gausime, gausis pakankamai rimtą diskusiją. Taigi svarbu įsiaiškinti, ar pinigai pasiekia pačius skurdžiausius gyventojus ir kur tie pinigai yra padedami, kai kas tvirtina, kad siunčiami pinigai po to patenka į Šveicarijos bankų sąskaitas, mes to nežinome, taigi mums reikia e, konkrečius faktus išsiaiškinti ir sužinoti, kokie pasiekėme rezultatai. Šioje salėje turime pakankamai rimtų ekspertų, pažiūrėjau, ponė Gomeš ir ponas Berman. <clears throat> 2005-2010 metais jie stebėjo Etijopija vyks, vyks, vykusius rinkimus ir aš norėčiau steigti žodį Amidbar, kurie yra ekspertė ir premjero gera bičiulė Etijopijos. Aš noriu pasakyti, kad e, nesu e, Etijopijai teikiamos pagalbos ekspertė, tačiau esu Etijopijos jos žmonių bičiulė, žaviuosi jų civilizacijai, vertybėmis ir būtent e, dėl to norėčiau priminti, kad iš tiesų tai, kas teigiama Human Rights Watch ataskaitoje, yra žinomos aplinkybės, valstybės narės ir komisija yra su šiais faktais susipažinusios ir e, jie nekalba, ne, nežino daugiau, nes nenori žinoti daugiau. Kodėl aš sakau, kad nesu ekspertė? Todėl, kad 2005-aisiais ten praleidau daug laiko, nuo kovo mėnesio iki rūpiučio pabaigos buvau Etiopijoje ir iki paskutinės dienos 2005 rūpiučio 25-osios dalyvavau įdomiame susitikime, kuriame, kuriam pirmininkavo panas Mahti, ma, Mahti Ahtisari, kuris atstovavo Kofi Ananui, e, jungtinių tautų generaliniam sekretoriui. Ir <clears throat> jis buvo generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitarniai pagalbai, jis vadovavo visų valstybių donorų susitikimui, e, kuriame dalyvavo JAV, Kanada, kitos valstybės e, teikiančios daugiausiai pagalbos. Aš dalyvavau šiame susitikime. Žinau, kad komisija turi šio posėdžio susitikimo protokolą. Ten buvo įvardintos visos problemos, e, priežastis, kodėl Etijopijoje teikiama pagalba neatneša laukiamų rezultatų. Mes pumpuodavome Etijopija ištisus metus labai daug pinigų, tiek valstybės narės, tiek jungtinės valstijos, nepaisant to, procesai nevyksta taip, kaip norėtų ir netgi kyla įtarimų, kad kai kuriuose Etijopijos regionuose, kuriems buvo teikiama labai daug pagalbos, kildavo badas, taip pat e, buvo minimos įvairios problemos tiek jungtinių tautų, tiek komisijos lygmenių, pavyzdžiui, tvirtinant, kad reikia skirti daugiau pinigų infrastruktūros projektams tam, kad tie regionai, kuriuose auginamas maistas, galėtų geriau transportuoti maisto produktus į tuos regionus, kuriems maisto e, trūksta, tačiau e, vietoj, e, vietos gamybos maisto buvo subsidijuojamas Pavyzdžiui, JAV ūkininkų išaugintas maistas, jo eksportas į Etiopiją. Tačiau vienintelė išvada, kuri buvo padaryta, buvo ta, kad Etiopijos valdžios sistema yra centralizuota ir kad naudojamasi teikiama pagalba, siekiant sustiprinti Etiopijos valdžios pozicijas. E, E, o ta dabartinė Etiopijos vyriausybė vykdo represijas savo piliečių e, atžvilgių ir po 2005 metų netgi komisija valstybės narės, kuriam laiku nutraukė teikiamą pagalbą, tačiau po to viskas grįžo į savo vėžės ir e, tapo dar blogesnė padėtis ir ponas Rolands minėjo apie maoistinę Etiopijos struktūrą Ponas Baroso ir aš dėl mūsų amžiaus puikiai esame susipažinę su šia maoistinė sistema, tačiau tai noriu pasakyti, kad ne tik vietinės valdžios struktūros yra e, visiškai kontroliuojamas centralizuotos valdžios, iki pat žemiausio ligmens. Dar daugiau, pavyzdžiui, e, per rinkimus jų e, rezultatai yra visiškai e, sufabrikuojami valdančiosios partijos ir donorai taip yra apkvailinami teikiant jiems neteisingą informaciją. Žinau, kad būdamas komisijos nariu, ponas Lai Mišel dėjo daug pastangų ir tikiuosi, kad ir dabar, būdamas AKR Parlamentinės asamblės pirmininkui tęs savo pastangas, tačiau nepaisant visų pastangų, ne, ne tik žmogaus teisų e, NVO, tačiau taip pat ir vystamosios pagalbos srityje veikiančios NVO negalėjo veikti. Etijopija komisija nemato to, nes nenori to matyti, nes komisija veikia tam tikrą pagalbos teikimo pramonės struktūra, kuri yra įsivyravusi ir būtent dėl to buvo e, atitinkamai pasielgta, nekreipint dėmesio į 2010-2005 metų e, rinkimų rezultato ataskaitą, Taip pat komisija praleido pro pirštus ir 2010 metų rinkimų įvykius. Norėčiau paraginti komisiją, kalbant apie Etijopiją, kuri turi apie 80 milijonų gyventojų, kurių 85 procentai gyvena iš žemės ūkio. Kodėl nieko nekalbama apie žemės grobimą? Valstiečiai, ūkininkai nevaldo žemės nėra savininkai, valstybė yra žemės savininkai, kuri paskirsto dirbamo žemės plotus, kuri paskirsto trašas, kuri paskirsto visą kitą, ko jums reikia. Ir jeigu jūs e, esate opozicijoje, tai nieko to negaunate. Dabar e, Etiopijos žemė vyriausybė parduoda Saudo Arabijos, e, Malazijos, Indijos interesų grupėms atimdama iš valstiečių žemę, kuri jiems būtina, kad būtų užtikrintas apsirūpinimo maistu saugumas. Aš norėčiau, kad komisija tai pakomentuotų, taip pat išorės veiksmų tarnybą. Mes negalime ignoruoti šio klausimo, netgi turint omenyje, kad vargšas Etiopijos prezidentas E, kuris e, neturi labai daug galių, e, pats skundėsi, kad grobėme Etiopijos žemę ir kad šioje šalyje veikia labai daug interesų grupių iš užsienio. Etiopijos vyriausybė pakankamai gudri elgesi demonstruodama tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo statistiką ir taip slėpdama, kad ši vyriausybė yra tikrai labai represinio pobūdžio ir ypač Ogadeno regione e, žmonės labai smarkiai engiami. Mes negalime apsimesti, kad tai nesvarbu. Didžiulį pasipiknimą kelia išorės veiksmų tarnyba, teikdama, kad e, šis klausimas nėra politinės svarbos Aš nesakau, kad mes turime sustabdyti pagalbos teikimą Etijopijai, tikrai ne. Tačiau aš sveikinu, e, palankiai vertinu šią iniciatyvą ir siūlau komisijai iš esveiksmų tarnybo Human Rights Watch šio parlamento atstoms vykti į Etijopiją ir aptarti su jos vyriausybė pagalbos paskirstimo klausimus. Dėkoju, kad esate greitai susirūpinęs ir labai užjauti žmonės Etiopijos tikrai puikiai padirbėti praeitie. Na, na, suprantu, kad tikrai jūs daug dirbėte ir e, taip pat pabrėžėte parlamento vaidmenį tikrinant komisijos veiklą. Ir dabar parašysiu pano Kuhrio, kuris e, dirbo ambasadoriumi Etiopijoje praeitįje pakalbėti. Taip, labai senai, ponė pirmininkė, bet e, mielai, ačiū steigti žodį. Norėčiau pritarti tam, ką sakėte, ponė pirmininkė, o taip pat e, tam, ką sakė ponas Lais Mičelis. Prieš poniai Gomeš pasisakant, na, man po tų trijų įžanginių pasisakymų turėjo tokį, tokį įspūdį, kad mes, mes tarsi dvėjodami apie viską kalbame. Ir tiesą sakant, tiesą sakant, aptakiai kalbant ir nekalbame apie tikrą situaciją šalyje. Sutinku su panekomeš dėl to, kad Etijopijos valdžios institucijų lyderiai elgesi labai protingai, labai moka viską paaiškinti. Bet aš manau, kad reikėtų atvirai suskalbėti tam, kad išsiaiškinome, kokia yra teisybė, kokia yra tikroji, tikroji tikrovė, kuri yra daug prastesnė negu kad jie sako. Nes sakėte, kad Etiopija yra Afrikos iškišulyje, apsupta tokių šalių, su kuriamis anksčiau Etiopija kariavo, pavyzdžiui, e, Eritrejoje ginkluoti e, broliai kovojo. Na, anksčiau su Eritrėja buvo sąjunga, dabar abi šalis įsiskyrė. Na, tačiau dabar e, šis regionas, kuris yra vienas iš skurdžiausių pasaulyje, tarsi nuotinė karioje būklėje, sutinku su jumis, kad negalima visko vertinti per mūsų vertybių prizmę. Na, nesakau, kad mes turėtume užsimerkti ir nežiūrėti tikrovį į akis. Tačiau aš manau, kad reikėtų realistiškiau žvelgti į padėtį. Kai kas minėjo, kad, kad jeigu vyktų štai tokios diskusijos, tai geriau renkti tas diskusijas Adisababį, kad galėtų jose dalyvauti ir Etiopijos valdžios institucijų atstovai. Galbūt taip, iš tikrųjų, tokiu būdu galėsime e, galėtume objektyviau, konkrečiau įvertinti Etiopijos padėtį. Na, kai kuriuose šalyse, šioje srityse Etiopijoje padaryta pažanga, tačiau e, Na, galbūt čia nekaž, gal, jeigu galvome apie e, Mahis Maharijam vyriausybę, tai tikriausiai čia bet kokia kita vyriausybė bus geresnė už ją. Na, o kai dėl elgesio su nevyriausybės organizacijomis, tai aš manau, kad tikrai norėtųsi didesnės pažangos. Prieš pasisakant poniai Gomiš, na, nepatiko man diskusija, jie kai ko stigo, dabar kaip tik tas elementas ir atsirado. Dėkuoju, ponė Kukalanai. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Na, tuomet paprašysiu pono Teferį Milis. E, tarybos truputį iš e, ponas Desta antrasis e, e, Etiopijos ambasados sekretorius, prašau. Pone pirininkė. Norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakviesti Etiopijos atstovybės atstovai pakalbėti apie Etiopiją ir jos demokratizacijos procesą. Na, daug prieš du dešimtmečius e, tai pradėtas demokratizacijos ir ekonominio vystimosi e, projektas ir nuo šių dviejų elementų priklausė Etiopijos išlikimas. Mes daug pasiekėme netgi ir e, ekonomikos augimo ir pasaulinis bankas. Uh, patvirtino, kad mūsų ekonominis socialinis vystimas leidžia mums pasiekti tūkstantmečio tikslų. Tai atitinka ir panaudodama e, žmogaus teisų priemonės. E, Etiopija stengiasi, kad būtų pilnai šalyje, būtų užtikrintos visos žmogaus teisės - ekonominės, socialinės, kultūrinės ir politinės teisės. Na ir tai paaiškina, kodėl e, mums pavyko padaryti pažangos. Na ir turint visą tai galvoje, ponė pirmininkė, dabar norėčiau pasakyti, kad vis dėlto dar daug ką reikia nuveikti tam, kad būtų stiprinas mūsų demokratinės institucijos, kad būtų užtikrintas ekonominis vystimasis. Mielai primsime tiek pagalbą, tiek konstruktyvų kritika, konstruktyvę kritiką, nes tiesą sakant, mes daugiau sulaukėme nepagristos kritikos iš įvairių organizacijų, kurios uh, E, band, kurios e, neiškreipia opozicijos padėtį, bando kontroliuoti mus. Ir Human Rights Watch viena iš tokių organizacijų e, ataskaitoje nušvestas nemažai sėkmingai vykdomų programų partnerystėje su donoriais. Ir jeigu pas, susipažindysite su tą ataskaitą, tai pastebėsite, kad ten teigiama, kad uh, ta, tos programos panaudomas vyriausybė tam, kad būtų um, e, užspaudžiama pozicija. E, tai neteisinga padėtis. E, Uh, Human Rights Watch ragina nutraukti tokias sėkmės vykdymas programas, kurios padeda milijonams uh, etiopiečių, kaip, pavyzdžiui, pagrindinės paslaugos, taip pat uh, produktumo, saugus produktumo programos, taip pat uh, sektorių pajėgumo kūrimo programas, taip pat švietimo uh, programos, o taip demokratinių institucijų programos, kurių tikslas yra už, su, didinti pajėgumus vidaus atskaitomybę, o taip pat e, demokratinių institucijų kūrimas, o taip pat sėkmingas indėlį į ekonominį augimą, kuris stebimas Etiopijoje pas. Metu. Šios programos nu, vainikavo sėkmės, sėkmė, ne vien tik tais, kad e, Etiopijos vyriausybė prisimė programų už savo politiką, bet todėl kad iš tikrųjų programos pasiekė naudos gavėjus, nors, ponė pirmininkė, ir aš manau, kad labai svarbu suvokti štai ką, kad įgyvendinant visas šias programas nuolat atliekama stebėsina. Taip, kartais uh, tos programos, tie, kurie teigia. <coughs> Tai tas programos padeda tūkstančiams etipiečių, tai mažėja pagalba maistu ir per transformacijos planus teikiama pagalba maistu ir Etiopija tiesą sakant viena iš nedaugelio Afrikos šalių, kuriai pavyko pasiekti keturis iš šešių vystymą, tūkstantmečių vystymasi tikslų, pavyzdžiui, ekstremalaus skurdo e, panaikinimas, pagrindinis E, motinų, motinų mirtingumo e, sumažinimas, taip pat e, pa, pradinio mokymosi užtikrinimas ir toliau siekime kitų tikslų, pavyzdžiui, vaikų mirtingumo mažinimas. Na ir taip pat bandome užtikrinti aplinkosaugos tvarumą, o taip pat čia bendr... Taip pat E, norime, kad e, iki 2015 metų kaimo vietovėse būtų užtikrintas elektros tiekimas ir vilaus e, ir telekomunikacijos paslaugų teikimas. Na, teigia, kad vyriau, vyriausybės duomenys nėra patikimi. Tai čia norėčiau atkreipti Afrikos vystimasi banką, ekonominę komisiją Afriką ir kitas organizacijas, kurios uh, teikia kitokius duomenis. Na, o tiesą sakant, ta ataskaita, apie kurią mes šiandieną kalbame, mums yra užbaigtas skyrius, kai Human Watch, um, e, e, vyrio, Human Watch Na ir kai buvo parengtas e, šios Human Rights Watch organizacijos pranešimas, mes iš karto paneigėme trūksta įrodymų, vis dėlto e, Human Rights Watch toliau kelia ir pasilieka prie savo kaltinimo. Taigi tai kelia klausimų dėl Human Rights e, Watch organizacijos veiklos, ne vien tik tai Etiopija, bet ir kitur. Na, kyla klausimų dėl šios organizacijos naudojamos metodologijos, jos e, ideologijos, jos lėšų rinkimo e, politikos, o taip pat nenoriu reaguoti į kritiką, taip pat organizaciją. Kadangi mano e, pasisakymo laikas yra pribotas iki penkių minučių, negaliu suteikti detalių, tačiau kaip ten bebūtų, žmogus Human Rights Watch organizacija nuolatos klastoja faktus noriu pasakyti, kad Etiopija rimtai žiūri savo atsakomybę ir mūsų santykius su partneriais ir donoriais pagrindinis tikslas yra užtikrinti gerovę mūsų piliečiam per gerą valdymą, viešų paslaugų teikimą, demokratizavimą ir vystimąsi pagalbą. O dėl teiginių, kad vyriausybė panaudoja lėšas politiniams tikslams, e, per programas, tai aš manau, tai nepagrista ir tai yra visiškai akivaizdu. Jeigu būtų band... Jeigu kas nors, kas nors bandė politizuoti uh, Etiopiją panaudojant lėšas, tai tai tikrai nedarė uh, uh, vyriausybė. Nu, sureaguodamas į ponios Gomę, aš pasakymą prašiau laiko. Mm, kaip tikriausiai žinote, ponia Gomeš pažeidė nešališkumo principą rinkimų stebėjimo misijos metu kai 2005 metais Europos Sąjunga atsiuntė rinkimų stebėjimo misiją į Etiopiją. Tikriausiai žinote, ponė Gomeš dalyvavo kampaniją nukreipti prieš Etiopijos žmonės. Taigi, kai, kai toks e, iš Pone Gomeš nesiki labai kritiškai, labai piktybiškai pasisakė dėl Etiopijos ir Etiopijos žmonių. Ir aš tikiuosi, kad e, parlamento rūmai atsistola e, tolerentiškai elgsis ir leis ponai Gomeš laikyti savo privačios nuomonės. Tačiau e, tolerancija turi ribą ir reikia paprašysiu pa, pagarbos. Pone Gomeš, prašau, nesu, nesuprasti mūsų neteisingai, mes esame tikrai liberalus ir kultūringi žmonės. Uh, Dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymą, iš tikrųjų Jūs esate labai senos kultūros tauta ir man atrodo ponia Gomeš labai aiškiai pasakė, kad ji myli Etijopijos žmonės, nors jai gal ir netinka šios šalies vyriausybė. Todėl yra neatsažinga teikti, jog ponia Gomeš yra nusistačiusi prieš Etijopijos žmonės. Jūs norite kažką pasakyti? Mane visuomet stebina, kad pas mus atvykstantis ambasadoriai labai dažnai užpuola ir Europos parlamento narius, ir nevyriausybinės organizacijas. Mes pakviečiame šius ambasadorius tam, kad jie galėtų pristatyti mums savo vyriausybės poziciją ir tuomet jie turėtų tai darydami neprarasti savitvardos ir nežeidinėti Europos parlamento narių. Ir dar vienas dalykas mane sužavėjo visos kalbos, kurias mes išgirdome iki šiol, nes iš tikrųjų diskusija yra kur kas gyvesnė nei, nei ta, kuri vyko dėl Tuniso. Still two speakers. Dar du kolegos nori pasisakyti ir tuomet mes turėsime apibendrinti diskusiją tam, kad viską galėtume baigti iki pusės penkių. Taigi dabar norėčiau paprašyti pono Rolins trumpai sureaguoti į tai, ką jis išgirdo. Jūs pradėjote mūsų diskusiją ir nuo jūsų priklauso, nu, kaip susiklostys e, mūsų tolesnė diskusija. Taigi aš prašyčiau sureaguoti į tai, ką jūs išgirdote. Ir ar jūs esate pasirengę pradėti dialogą su Etiopijos vyriausybė? Taigi prašau, ponė Rolands. Gerai, labai trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu Lui Mišeliui ir taip pat manau, kad mums reikia faktų, mums reikia atsakymų į klausimus. Uh, ir Human Rights Watch ir ragina ir komisiją, ir kitus donorius atlikti nepriklausomą objektyvų tyrimą, kurio metu būtų siekime išsiaiškinti, ar visumoji pagalba nėra nu, nukreipiama neteisingais keliais. Jei taip iš tikrųjų yra, jeigu iš tikrųjų viskas yra švaru ir sąžininga, tuomet Etijopijos vyriausybė neturėtų bijoti tokio tyrimo. Tačiau Etijopijoje kontrolė yra didesnė nei Kinijoje. Tai reiškia, kad labai sunku yra surinkti faktinę medžiagą. Pone Lui Mišelį, aš siūlyčiau Jums neatmesti šio mūsų pranešimo, kadangi tai yra tik tai pirmas žingsnis. Aš siūlyčiau Jums jį įdėmiai perskaityti. Mes stebėme situaciją. Uh, 120 šalių ir taikome tą pačią metodologiją. Ir Etijopija ir kitos šalis pritarė mūsų naudojimai metodologijai, ypač kai mes vertiname padėtį, padėtį Afganistane ir Pakistane. Aš suprantu, kad kartais labai paprasta yra kritikuoti mūsų darbo būdą, bet čia ir sustosiu. Taigi, kaip galima gauti faktus? Tai yra labai sunku padaryti. Kaip ir pasakė buvęs ambasadorius e, Etijopijoje ir ponia Gomeš, yra labai sunku surinkti bet kokius faktus. Ir aš užjaučiu e, užsienio šalių ambasadorius, kuriuos ministras pirmininkas kiekvieną savaitę iškviečia pas save ir, ir, ir e, kuriems jis plauna smegenis. Donorai, donorai turi, turėtų turėti teisę uh, patikrinti, kaip yra naudojamos jų skirtos lėšos, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Taigi, aš manau, kad reikėtų ateityje pasirašinėti susitarimus remiantis bendromis vertybėmis. Etijopijos vyriausybė tikrai nepaiso mūsų pagrindinių vertybių, skaitant ir žmogaus teisės ir demokratiją. Taigi Europos komisija ir kiti donorai turėtų reikalauti, kad skiriant pagalbą būtų įsteigtas nepriklausomos jos naudojimo priežiūros mechanizmas. Yra viena nedidelė programa, demokratinių institucijų paramos programa, kurią mes manome reikia sustabdyti. Visos kitos programos turėtų būti tęsiamas. Mes nenorime teikti, jog reikia dabar suspenduoti pagalbos e, e, tiekimą. Tačiau mums atrodo, kad dabar teikiama pagalba e, padaro daugiau žalos nei naudos. Mes iš tikrųjų su malonumu nuvyktume į Etijopiją, jeigu man bus leista ją įvažiuoti, tam, kad galėtume viską pamatyti vietoje. Tačiau komisija ir kiti donorai taip pat turėtų toliau plėtoti dialogą su Etijopija ir uh, skatinti uh, audito institucijas, ar tai būtų auditorum, e, auditorumai ar išorės veiksmų tarnyba, atlikti tyrimą. Bei ateityje reikalauti, kad būtų įsteigtas nepriklausomos pagalbos naudojimo priežiūros mechanizmas. Dėkoju Jums. Mes su ponia Hautala nusprendėme, jog iš tikrųjų tai yra tik tai pirmasis žingsnis. Ir mums reikia dar vieno susitikimo. Po to, kai jūs sugrįžti iš Etijopijos, ir po to, kai vyks trilogas, ir po to, kai, kai komisija taip pat atliks savo įvertinimą, tuomet gal jūs galėtumėte dar kartą pas mus atvykti ir galėtumėte mums pasakyti iš tikrųjų, kiek ligoninių, mokyklų, elektrinių jūs pastatėte. Ir kam jūs panaudojote 640 e, milijonų ir kam konkrečiai buvo iš, e, išleisti 3 milijardai JAV dolerių. Ir tuomet gal Human Rights Watch tikrai pasakys, kad iš tikrųjų pagalba yra naudojama veiksmingai. Tačiau jeigu taip ne, nebus, tuomet kaip mes galėsime įvertinti, ar pagalba, ar mūsų teikiama pagalba yra efektyvi. Mums reikia išgirsti iš tų žmonių, kurie išleidžia šios, e, e, šias lėšas. Taigi, e, Pone Korporal, prašau kitą kartą pas mus ateiti su tikrais konkrečiais faktais. O dabar aš sutikiu žodį, žodį ponui von Handeliui. Ačiū pirmininkė. Manau, kad <clears throat> pritarčiau teiginiui, kad ši diskusija reiškia tik proceso pradžią. Esame pasirengę tęsti dialogą ir ne tik tęsti dialogą, tačiau taip pat ir stengtis pakeisti padėtį atsižvelgiant į pasiūlymus teikiamus ateičiai. Mūsų santykiai su <clears throat> Etijopija ir galaikiai įvairia lypiai, pakankamai sudėtingi susijęs su nemažai įvairių skirtingų klausimų ir mes ketiname bendradarbiauti ir toliau ilgą laiką. Atsižvelgsime į šiandien išgirtas mintis, taip pat ir į e, būsimų diskusijų pasiūlymus kolegos, kurie Adisabeboje dirba ES atstovybėje taip pat dalyvauja vykstančiame procese ir dialogė su Etijopijos vyriausybė, taip pat ir su opozicijos, pilietinės visuomenės atstovais, kaip minėjo kolega iš komisijos. Esame parengę plataus masto programą <clears throat> skirtą padėti Etijopijos pilietinės visuomenės organizacijoms veikiančioms visoje šalyje ir Mes siekiame toliau plėtoti tarpusavio santykius, iš naujo pradėti politinį dialogą su Etijopija ir vystyti, plėtoti šį dialogą ilgą laiką. Daugiau neturiu ko pridurti, dėkoju iš galimybę pasisakyti per šios svarstymus ir tikrai e, pasiimsiu kartu su savimi daug įdomių pasiūlymų ir idėjų. Pirmininkas, ačiū. Prieš dėkodamas noriu konstatuoti, kad daugelis iš mūsų išvyksime, turėdami omenyje, kad reikia labai daug ką nuveikti, atsižvelgiant į šių diskusijų eigą, noriu paprašyti Etiopijos vyriausybės atstovų perduoti mūsų rūpesti Adis Abebos vyriausybei ir sudaryti sąlygas tarptautiniai žiniasklaidai ir <clears throat> nevyriausybinėms organizacijoms bendrauti su Etiopijos gyventojais, kas šiuo metu, kaip mes girdime, yra neįmanoma. <clears throat> Turime reaguoti į e, pareikštą susirūpinimą dėl netinkamo paramos panaudojimo ir manau, kad visiems būtų naudinga pademonstruoti, kad e, viskas vyksta žymiai geriau. Pone Hautalas teikiamas žodis. Norėčiau taip pat padėkoti vystimosi komiteto pirmininkui ponui Dėva, kuris kartu su Teisės komiteto vicepirmininku ponu Semke ir AKR <clears throat> asamblėjos e, bendrapirmininku Lui Mišeliu surengė šį e, klausimą, taip pat noriu padėkoti prelegentams ir dabar tik tai pasikeisime šiek tiek kėdėmis, noriu padėkoti pamaidėvą dar kartą už <clears throat> jo pastangas ir kitą mūsų posėdžio dalį, jei e, kartu su manimi pirmininkaus ponė Lochbiller, ši dalis yra skirta Iranui, Ir tai yra bendras posėdis e, ryšių su Iranu delegacijos ir žmogaus teisų pakomitečiu, tačiau taip pat norėčiau paminėti, kad po diskusijų dėl Etijopijos mes ketiname surenkti susitikimą po vasaros pertraukos kartu su nacionaliniu parlamento atstovais, kuriame būtų aptariama žmogaus teisų padėtis ir e, žmogaus teisų komitetas jau yra nemažai nuveikęs šioje srityje ir pasiekti rezultatai verčiamus manyti, kad verta tęsti darbą. Laukdami ponios Lochbiller, galiu Jums pranešti, jos belaukiant keletą pirmininkės pranešimų, kurių kol kas neišklausėte, kad vienas iš kandidatų gauti Sakarovo premiją, ponas Mahaicum Almalech, 80 metų e, advokatas kovojantis už žmogaus teisės buvo paleistas iš kalėjimo ir matau, kaip panas Donskis dėl to džiaugiasi, kadangi jį taip pat pažįsta, taigi kartais e, buvimas e, kandidatu gauti Sakaro premiją gali būti naudingas ir <clears throat> dar galiu pranešti, kad ponė Birtukan, jeigu teisingai prisiminus pavardį iš Etijopijos, kandidatė gauti Sakarovo premiją taip pat buvo paleista į laisvę. Dabar mes aptarsime padėtį Irane, dėl kurios kyla nemažai susirūpinimo. Džiaugiamės galėdami pasveikinti savo tarpe du prelegentus, ponas Rūbet Parsi, saugumo studijų instituto atstovas ir e, daktaras Aaron Raus, e, tarptautinės kovos žmogaus teisės kampanijos dalyvis. Norime jos pasveikinti. Po jų pasisakymo kartu su ponė Lochbiller suteiksime galimybę užduoti klausimų. Po to išklausysime atsakymus iš ponios e, Klaudijos Gintersdorfer, e, iš jos veiksmų tarybos, e, tarnybos atstovės taip pat išgirsime tam tikros informacijos apie padėtį Irane ir apie žmogaus teisės. Taip pat e, išklausysime ir kitų tarnybų <clears throat> atstovų pasisakymų ir skirsime, kaip manoma, daugiau laiko diskusijai tarp parlamento narių ir mūsų ekspertų ir prašyčiau kiekvieno iš kalbėtojų kalbėti ne ilgiau nei 10 minučių. Pastarąją savaitę Europos parlamentas dar kartą pareiškė savo didžiulį susirūpinimą dėl padėties Irane. <clears throat> Buvo patvirtintas Belderio pranešimas didelė balsų dauguma ir vyriausioji galiotinė ponė Ašton dalyvavo tame posėdėje. Mes Teigiamai vertiname jos e, pasisakymą ir raginimą e, sustabdyti e, visas nevykdytas mirties bausmes ir valstybės narės kartu su išorės veiksmų tarnyba dabar tarėsi, kokiu veiksmu reikia imtis, kad žmogaus teisų padėtis yra nepagerėtų. Taip pat <clears throat> jaučiame tendenciją, kad tarptautinėje politikoje santykių su Irane dominuoja brandolinės Irano programos klausimai ir nelabai daug dėmesio, nepakankamai dėmesio skiriama žmogaus teisėms, teisėms norime tą padėtį pakeisti. <clears throat> Parlamentas nesiniai pasmerkė mirties bausmės įvykdymą Olandijos pilietį Sarai Bahrami. Šis klausimas buvo iškeltas atitinkamuose sustikimuose, taip pat kaip ir sakė Achtijani ir Našnis Sutudu. Uh, atvejais, taip pat ir visų kitų e, asmenų, kuriems, e, kurie nuteisti mirties bausme. Klausimai turi būti keliami susitinkant su Irano valdžios atstovais. Taip pat buvo uždrausta eksportuoti į Iraną pasiklausimo technologijų iš ES. <clears throat> Daug girdėjome apie Nokia ir e, Siemens bendradarbiavimą su Iranu šioje srityje ir šios kompanijos dabar peržiūri savo strategiją, <clears throat> nes e, e, tokiu būdu jos taip pat prisideda prie rimtų žmogaus teisų pažeidimų, tačiau šiandien to nesvarstysime. Ir dabar norėčiau paprašyti ponios Lochbiller pristatyti mūsų pirmąjį kalbėtoją. Ačiū, taip pat norėčiau Jums padėkoti už galimybę surenkti bendrą posėdį e, Teisės komiteto ir mūsų delegacijos ryšiams su Iranu. Pastarą savaitę patvirtinome Belderio pranešimą ir e, daug frakcijų prisidėjo prie jo rengimo. Šis pranešimas šiuo metu turėtų tapti ES ir Irano tarpusio santykių pagrindu santykių, kuriuos turėtume plėtoti ir galima paminėti tris ramščius, tai yra <clears throat> brandolinė programa, Irano vaidmuo regione ir žmogaus teisų padėtis. Šiandien mes joms skirsime daugiausiai dėmesio. Į pranešimą ir rezoliuciją buvo įtrauktos nuostatos, kad ES išorės veiksmų tarnyba turėtų pasvarstyti galimybės taikyti uh, sankcijas tų asmenų atžvilgių, <clears throat> kurie e, grubiai pažeidžia arba pažeidė žmogaus teisės Irane. Ir būtų įdomu išklausyti mūsų svečių nuomonės apie tai, kaip išvės veiksmų tarnyboje aptariamos šios idėjos ir pasiūlymai. E, pirmininkas parlamento Buzekas ir e, ponė Ešton paskelbė pareiškimą dėl neseniai suimtų arba dingusių be žinios opozicijos atstovų arba jų atžvilgių taikomų, taikomų namų areštų, turiuomenė ponus Musavė ir Karubį. Gavome Irano ambasados atitinkamą notą Briuselėje, pranešimą spaudai, kuris jums yra išdalintas, kuriame teigiame, kad ši informacija yra neteisinga E, tai yra, kad tie asmenys nėra <clears throat> patalpinti į kalėjimą, kad jiems taikomas tik tai namų areštas. E, šią notą gavome kovo antrą dieną, e, tačiau iš kitų šaltinių turime informacijos, kad šių asmenų ryšys su išorės pasauliu yra visiškai neįmanomas, taigi darome išvadą, kad jiems taikomas namų areštas ir mes toliau stebėsime padėti ir sieksime daugiau informacijos apie tai, kas su šiais asmenimis opozicijos lyderiais vyksta. Rengdamėsi šiam svarstymui mes e, siekiame nepamiršti taip pat ir Šiaurės Afrikoje vykstančių demokratinių permainų procesų, <clears throat> nepaisant e, beveik pilietinio karo padėties Libijoje. Viskas prasidėjo nuo įvykių Tunise ir Egipte ir tuo metu kilo klausimas, ar procesai persikels ir į Iraną, į e, Irano vyriausybė. Viena vertus bandė teikti, kad e, ši revoliucija e, įkvėpimo pasisėmė iš 79 metų Irano revoliucijos. Pozicija tuo tarpu Irane teigia, kad reikia paremti žmonių sukilimą Šiaurės Afrikoje ir Irano pozicija ragino žmonės demonstruoti vasario 14 e, dieną. Taigi e, būtų įdomu išgirsti vertinimą, ar permanų Šiaurės Afrikoje gali teigiamai įtakoti procesus Irane ar ne. Pakvietėme mūsų diskusiją daktarą Ruzvi Parsi, jis gyvena Švedijoje, tačiau gimęs yra Irane, yra pakankamai garsus, žinomas akademikas, dirbo kartu su Berlyno laisvojo universitetu, su Florencijos Europos universitetu, Kolumbijos universitetu, New York'e. Ir <clears throat> jis parašė daktaro disertaciją e, apie Irano e, tarpukario laikotarpio vykusias politinės diskusijas. Jis yra paskelbęs straipsnį pakankamai ilgą apie Šiaurės Afrikos permainas ir jų vertinimą yra nevykstančių procesų kontekste. Visus šios dokumentus <clears throat> gavote jums išdalintose dokumentuose, tačiau dabar norėtume išgirsti pono Farsi pranešimą ir prašau neviršyti 10 minučių kalbėjimo laiko. Dėkuoju, kadangi jūs jau turite mano straipsnį, įsigilinsiu jo detalės, tačiau manau svarbu pažvelgti tiek iš regioninės perspektyvos, tiek ir su laiko perspektyvės. Na, pradėsiu nuo to, kad Iranijos vyriausybė bandė mm, viską nurodyti kaip 79 metų revoliuciją, viską nušvietė labai teigiamai. Tačiau, tiesą sakant, tai, kas vyko 79 metais Irane, labai skiriasi nuo to, kas vyko Egipte ar dabar kitur. Kai kas, kai kas lygina viską su 69 metais ir lygina su visą tai judo tuo judėjimu, kuris užtikrino uh, uh, reformacijas Rytų Europoje. Aš kaip istorikas manau, kad reikia žvelgtis atsargiai. Na, e, vėlgi tai gali tapti tuo pačiu, tuo pačiu kai, kas vyko 48 metais, kai uh, 1848 metais vyko daug revoliucijų Europoje, tačiau monarchija po to vėl sugrįžo. Taigi labai trumpai e, pakalbėsiu apie panašumus ir skirtumus tarp Egipto, Libijos ir Irano. Ir tokiu būdu parodysiu, kad nors tai yra e, banga, kuri be, nežiūrėdama sienų rytasi per visą Um, per visą arabų pasaulį vis dėlto pasakysiu, kodėl Irane tikriausiai situacija kitokia negu Egipte ir Libijoje. Tikriausiai yra e, svarbu nepamiršti, kad yra bendrybių. Ir viena aiškiai krenta akis, tai yra tai, kad yra didelį, daug žmonių, kurie galėtų dirbti, būti naudingi, tačiau negali to daryti ir todėl jie yra praradę viltį. Visuomenė yra sustabarėjusi. Taip pat e, nėra galimybių institucijų požiūrėms panaudoti savo energiją ir gyveninti savo uh, ambicijas. Taigi vidur vertimosios rytas yra daug jaunimo, kurie negali išnaudoti savo galimybių. Ir tai reiškia, kad uh, e, radikalų socialiniai pokyčiai visuomenėje turi didelį sėkmės tikimybę. Taip pat bendra yra tai, kad prasta valdysena, didelis nedarbas, egzistuoja visi šie struktūriniai veiksniai, kurie yra bendri mums visiems šiame regione. Tačiau yra esminių skirtumų. Ir vienas iš svarbiausių skirtumų, ypač jeigu pažvelgsime į tai, kaip yra uh, valstybės panaudojama priespauda prieš protestatants, tai, uh, sakyčiau, Tunise ir Egipte sita, palaikomi ryšiais vakarų pasaulis su JAV. Tai nereiškia, kad JAV. Uh, kad JAF tarsi turėjo įtakos tam, kas įvyko Tunise arba Egipte, tačiau vis dėlto tai e, įtakoja valstybės atsaką į tokius įvykius. Ir, o Iranas priešingai net palaiko tokių. Um, tokių ryšių ir nėra ne vienos sostinės, e, kur, su kuria Irano vyriausybė pasikonsultuoja prieš imdamasi veiksmų. Na ir tai, kad 79 metais e, revoliucija buvo sėkminga, e, tai, e, tai rodo, kad jie, tai juos, juos tarsi teisina, kad jie nenori palaikyti kitų ryšių su kitais, nenori išvelgti į kitų nuomonę. Ir tiesą sakant, ir nėra tokių, kuriems gali daryti įtakos. Todėl uh, um, smurto potencialas, pasirinkimas smurto yra daug didesnis Irane negu kad, pavyzdžiui, buvo Egipte ir Tunise. Tai, kad nėra ryšių su kitomis šalimis, kitas aspektas yra toks, kad buvo, yra ir egzistuos ir egzistavo Tunise ir Egipte žiniasklaida, kritiška žiniasklaida. Ir iš savo perspektyvos Egiptas padarė Egipto vyriausybė padarė klaidą leisdama Al-Jazirai e, transliuoti įvykius Tunise ir tai tako įvykius Egipte. Tačiau e, Irane yra priešingai, nes nuo pat pradžių Irano valdžios institucija ribojo vidinę ir išorės užsienio žiniasklaidą, pradedant nuo uh, valiosios revoliucijos ir todėl daug mažesnė žiniasklaidos įtoka, daug mažiau informuojama. Dar yra vienas e, svarbus aspektas, norint suvokti e, skirtumus e, tarp Libijos, Egipto ir Irano. Tai, kad jeigu politika Libijoje remiasi asmens kultų, galbūt yra nepanašu, tačiau ne taip kaip Libija, nes Libijoje tai valstybė yra vienas asmuo ir jo artimiausia šeima to nepasakytina apie Iraną. Tačiau jeigu pažvelgsi į politinės sistemas veikimą Irane, tai galima pasakyti, kad e, kad yra veiksnių, dėl kurių ne visuomet buvo manoma e, e, kontroliuoti visų valdžios ligmenų. Ir taip atsitiko dėl to, kad valdžia nesirima vienu asmeniu. Uh, Mm, o taip, pavyzdžiui, buvo Mubarako režimo atveju, nes Mubarako režimo priklausė nuo to, ar išliks valdžioje Mubarakas ar ne. Lygiai tas pats yra sakytina apie Gaddafi režimą ir jo šeimą Libijoje, tačiau Irane padėtis yra kitokia. Todėl Irane sistema yra lankstesnė ir atsparesnė, nes ne, viska, ne viskas pastatyti ant vieno žmogaus kortos. Tačiau tai nereiškia, E, kad e, padėtis negali keistis tą linkme, tai yra vieno žmogaus režimo link, dėl ko sistema taptų daug pažeidžiame. Iš esmės ne. Todėl uh, uh, protesto judėjimas skiriasi nuo to, kas vyko Egipte. Jeigu pažiūrėsime 2009 metais, kai buvo protestuojama dėl rinkimų ir E, ir tai rodo, kad žmonės vis dar tikėsi, kad jiems pavyks pradėti reformas e, iš šalies vidaus. Jie kritikavo e, tai, kaip vyko rinkimai, buvo kritikuojami rinkimų rezultatai, kritikuomas išrinktas asmuo, kuris tariamai buvo išrinktas. Ir tik pastaruoju metu kritika vietoj to, kad ji būtų nukreipta prieš prezidentą kaip e, žmogų, tačiau kritikuojama kaip pati sistema, ir, o prezidentas kaip sistemos lyderis. Ir taigi kritika jau nukreipta prieš visą sistemą. Tai reiškia, kad Irano uh, sistemos kritika tampa vis radikalesnė ir mažiau linkusi leistis į kompromisus ir tai tik tais natūrali reakcija į tai, kad vyriausybė e, atsisako siekti bet kokio kompromiso. Ir todėl ir Irane yra didesnė smurto rizika tikriausiai kalbėsime ir vėliau, kai apie apgailėstiną žmogus teisų padėtį yra ne. Tačiau vyriausybė e, žiūri į situaciją taip, kad bet kokia nuolaida reikš vyriausybei pralaimėjimą. Ir todėl nebelieka vietos bet kokiai kritikai e, sistemai. Ir todėl labai maža tikimybė, kad pokyčiai vyks taikiai Ir todėl e, šis situacijos eskalavimas skatina radikalizmą iš abiejų pusėse ir todėl e, mažes, mažiau lieka ir asmenų, kurie linkia leistis į kompromisus, kurie leistų sistemą keistis iš vidaus. Na ir jeigu mes paliksime nuo šaly aktualius politinius aspektus, tai galima pasakyti, kad e, situacija šalyje nestabili, gali keistis greitai. Ir nuo rinkimuose nuo rinkimų, kai vyriausybė nusprendė paneigti, kad egzistavo protestai, nusprendė uh, sutriuškinti protestus, tai nuo tuomet uh, vis dėlto net žmonės, kurie uh, tariamai nedalyvavo protestuose, vis dėlto buvo nuteisti, tai čia yra viena pusė. O kita pusė yra tai, kad vyriausybė bando išlaikyti uh, nete, neteisingą, nepagristą įspūdį, kad situacija normalizavosi. Na, o protestantų ir, dem, atprašau, protestuotojų ir demonstrantų uh, ir žaliosios opozicijos um, narių tikslas yra parodyti, kad nepasitenkimas yra didelis, apčiuopiamas, matomas ir kad situacija tikrai nesumenormalizavosi. Ir vyriausybė. Ir pasipriešinimas vyriausybei neigiant, kad situacija yra normali, stebimas visais lygmenimis. Todėl, pavyzdžiui, per e, E, Irano naujieji metai kitą savaitę bus e, švenčiami pirma, tarp ir sekmadienio iki pirmadienio ir per tą laiką e, biudžetas bus pateikiamas, e, biudžeto projektas bus pateikiamas parlamentui, biudžeto pateikimas vėlavo du mėnesius ir dabar parlamentas nebeturi laiko reaguoti ir turės tik patvirtinti. Na ir be pozicijos gatvėse yra didelis atotrukis politinėje sistemoje tarp tų, kurie save laiko konservatoriais. Ir būtent parlamente vyksta didžiosios kovos tarp skirtingų e, konservatyvių grupuočių kurios bando pasipriešinti vyriausybei ir tariamai taikai e, Irane. Taigi e, parlamentas dalyvavo, dalyvauja tame, tame toje struktūrinėje kovoje su e, vyriausybė, o vyriausybė bando pasinaudoti parlamentu tam, kad įgalinatinoti savo valstybės įgaliojimais. Taigi, nors institucijų požiūrių parlamentas yra e, stiprus, tačiau jis yra apgultyje. O vyriausybė bando apsimesti, kad visa tai nevyksta, tačiau kita vertus tuo pat pačiu metu daro vis didesnį spaudimą tiems, kurie bando priešintis vyriausybės poziciją ir ją kritikuoti. Na ir tik tais išorės veiksnys, tai čia pabaigai, kuris likščiol teikia dar įtaką situaciją, tai yra ekonominės priemonės, tarkim, tos ekonominės E, ekonominės sankcijos, kurias ES taiko nuo praeitų metų, turi įtakos. Nepamirškime, kad e, tą poveikį iš esmės pirmiausia juočia visuomenė. Taigi nėra jokių įtikinančių įrodymų, kad tos sankcijos turi e, tiesiog neapčiopiamų rezultatų įtakos brandoliniai programai, kurią vykdo Iranas. Taigi išorės, tačiau, taigi išorė sankcijos daro spaudimą, daro spaudimą ir vyriausybė, tačiau daugiausia to spaudimo pasiekmes pajunta um, ir visuomenė. Dėkuoju ponui Parsi už šią analizę. Jums be abejo bus pateikti klausimai. Tačiau pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Aronui Anthony Rhodes, kurį aš pažįstu iš uh, mūsų bendradarbiavimo Helsinkio federacijoje ir, ir jis yra žinomas mokslininkas, kuris rūpinasi žmogaus teisėmis ir dabar jis yra patarėjęs politikos uh, klausimais uh, pagrindinių teisų organizacijoje, kurie yra įsikūrusi Hamburge. Aš norėčiau Jums taip pat pristatyti ir, ir mūsų svečio parašytą knygą. Vadovas, į, e, po, vadovas po Irano krize bei padarytus iškraipimus. Taigi, prašau, ponia Rauts. Maždaug dešimt minučių turite. <clears throat> Dėkuoju. Aš džiaugiuosi šią galimybę kalbėti tarptautinės kampanijos už žmogaus teisės yra ne vardu. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad mūsų organizacija vertina ES valstybių narių e, dalyvavimą e, e, mūsų darbe. Mes bendradarbiavame su įvairiomis bendruomenėmis Irane. Žinoma, kad Europos parlamentas nekarta yra išsakę savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties. Uh, padėtyje, Angelika Bir bei kiti ir jūs pirmininkė e, remia e, Sabina Mayer bei e, Eldar Mamedov darbą. 2008 metais mes įsteigėme savo organizaciją ir pirmiausia apie ją paskelbėme spados konferencijoje, kurie vyko čia Europos parlamente. Tarptautinį kampaniją žmogaus teisės Irane e, remia žmogaus teisų gynėjus Irane, bei mobilizuoja tarp vyriausybinės organizacijas, nacionalinės vyriausybės ir pilietinė visuomenė, tam, kad būtų padarytas galas e, e, baisiems žmogaus teisų pažeidimams Irane. Mes esam nepartiniai ir e, tiesiog remiamės tarptautiniais žmogaus teisų standartais. Mes nesiekime jokios politinės valdžios. Aš norėčiau pasidalinti su jumis savo susirūpinimu dėl žmogaus teisų situacijos Irane ir taip pat paminėsiu ES iniciatyvas ir tai, kaip jas reaguojama. 2010 m. rūpiučio mėnesį mes pradėjome gauti e, įvairius pranešimus apie masinės egzekucijas e, Valikabado kalėjime Mašado mieste netoli Afganistano. Pradėjome juos tikrinti. Gavome nemažai patvirtinimų iš šimtų žmonių. Ir sužinojom, kad, šim, kad daug kas buvo nužudytas be e, jokio teismo už e, e, su narkotikai susijusius nusikaltimus. Atsižvelgiant į šios, šią patikrintą informaciją, mes e, galime teikti, kad 2010 metais Iranas e, įvykdė mirties bausmę 542 asmenims, o 2005 metais e, nužudytų skaičius buvo kur kas mažesnis. Būtent 2005 metais Mohamedas Ahmadinejadas atėjo į valdžią. Ir jei ši tendencija ir toliau tęsis, tuomet e, skaičiai šiemet bus dar blogesni. Jau šiemet jau 150 asmenų buvo uh, nužudyta ir tai reiškia, kad uh, vienas asmuo yra uh, nužudomas kas 8 valandas. Tarp jų buvo uh, trys uh, asmenys, kurie protestavo prieš rinkimų rezultatus. Asmenys, e, asmenims yra, yra skiriama mirties bausmė už e, nusikaltimus, pag, kurie pagal tarptautinę teisę nėra baudžiami mirties bausme ir kad e, paprastai, paprastai jie nėra tinkamai teisiami, yra neteisinga sakyti, kad yra pagrindo teikti, kad situacija yra panaši į 90-mečio pradžią, kai valdžia be teismo nužudė daugybę žmonių. Valdžios atstovai stengiasi tiesiog išspręsti e, e, visas savo dabartinės problemas, e, kardami žmonės. Panašu, kad Iranas Iranam, Iranam niekas nerūpi. Net jei, jei ES pilietis patektų jų kalėjimą, tuomet e, jis, ir jam galėtų būti įvykdyta mirties bausmė, kaip ir įvyko su Zara Bahrami, kuri protestavo prieš e, rinkimų rezultatus ir kuri iš tikrųjų turėjo dvigubą Irano ir Olandijos pilietybę. Neteisėtai yra taip pat sulaikyti ir Irano žinomiausi disidentai. disidentai. Vyriausybė visiškai nesilaiko nei Irano, nei uh, įstatymo, nei tarptautinės teisė, uh, teisės normų. Visiškai nepaiso visuomenės nuomonės ir uh, jokio uh, padarumo. Mehdi Karubi, Mir Hosein Musavi, Fatme Karubi, Zahra Rahnavar e, yra laikomi kažkur, niekam nežinoma, kur jie yra, net jų šeimos nariai ir teisininkai negali su jais susisiekti. Yra pranešimų, kad e, šie asmenys yra laikomi saugiai. Tai reiškia, kad jie yra laikomi e, izolatoriuje, kuriame saugos paėgos, ko gero, juos kankina. Dabar valdžia teigia, kad šie asmenys grįžo namo, tačiau mes negalime patikrinti šių teiginių, kadangi neturime jokios galimybės su jais susisiekti. Be jokių priežasčių buvo uh, sulaikyta 600 žmonių nu, nuo birželio 2000, uh, 2009 metų birželio. Tarp jų yra uh, maždaug 500 sąžinės e, kalinių, kuriems buvo skirta labai ilga e, mirties bausmė. Sulaikyti yra ir už žmogaus teisės kovojantis teisininkai. Ir aš noriu paminėti Nasrin Suto, Sutudeh, kuri e, beveik myrė e, paskelbus bado streiką dėl to, kad ji buvo laikoma neteisėtai ir kad buvo e, atsisakyta surenkti teisingą e, teismą. Ji, jai galiausiai buvo skirta 11, 11 metų laisvės atimimo bausmė ir kad ji turės atlikti bausmę Evin kalėjime. Ji negali bendrauti su savo giminaičiais ir net negali nieko rašyti ar, ar e, skaityti. Negali matyti savo vaikų. Tarptautiniai ir nacionaliniai e, lyderiai negali pamiršti Nasrin Sutudeh bei šimtų kitų žmogaus teisų gynėjų e, kalinčių Irane. Ir Tarp jų yra ir e, kitų labai žinomų už e, moterų teisės, moterų teisės kovojančių asmenų. Ir gal galima būtų e, skirti Nasrinę Sotudech Sakarovo premiją. Mūsų organizacija norėtų, kad ES vyriausybės darytų viską, kad pagerintų dabartinę situaciją. reikėtų parengti Irano pareigūnų, kurie, kurie uh, ir uh, vykdo žmogaus teisų pažeidimus sąrašą. Tai būtų labai praktiškas ir labai konstruktyvus e, žingsnis, siekiant parodyti, kad europiečiai nenori demonizuoti visos visuomenės. Be to, Europos šalis taip pat turėtų patvirtinti rezoliuciją dėl Irano Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje, kurią propaguoja Švedija. Kai kas priešinasi žmogaus teisų taryboje, skaitant, tai, tai yra Rusija ir kai, kai kurių islamiškų šalių ta, vadovai tam nepritarė. Ir ES turėtų padaryti viską, kad e, įtikintų juos pakeisti savo nuomonę. Jei kalbėsite garsiai ir atvirai apie e, sąžinės kalinius, apie visus e, Irano kalėjimus įkeliančius žmogaus teisų gynėjus, tuomet galima bus tikėtis, kad situacija pradės keistis. Ir galiausiai ES turėtų taip pat stengtis e, reikalauti, kad būtų panaikinta cenzūra ir kad būtų leista Irane laisvai reikšti savo nuomonę. Irano valdžia dabar prižiūri vis, visus žiniasklaidos kanalus, e, televiziją ir internetą. Ji blokuoja e, bet kokias transliacijas iš Europos. Ir Jei Iranas ir toliau šitaip elgsis, tuomet jam turi būti uždrausta transliuoti uh, uh, savo uh, nacionalinių kanalų laidas iš tų pat palidovų, kuriais jis pasinaudojo tam, kad neleistų Europos kom kompanijoms veikti ir, ir transliuoti savo laidas Irane. Dėkoju Jums, Jūs papasakot mums apie tai, kokiu naujoviškų žingsnių galima būtų imtis tam, kad e, mes e, bandytume keisti situaciją Irane. Jutelsat, prancūzijos e, transliuotojas, yra palidovas, kur yra kompanija, mes, apie kurią jau kalbėjome anksčiau, nes jis taip pat transliuoja Šiaurės Kiniją ir į Kaukazo šalis inviting me today and just to say that unfortunately my colleagues from the uh, geographic unit cannot be here because... Dėkoju. Na, tikras išnada, kad e, dėl Bakrant e, susijusi krizė tebesitėsi, tačiau norėčiau patikinti, kad mes tikrai labai tempriai bendradarbiavame e, tiek geografinių, tiek žmogaus teisų organizacijų požiūrių tam, kad stebėtume žmogaus teisų padėtį Irane. Na, sureaguosiu, ponia Autala, jūsų įžangą ir tiesiog pasakysiu, kad žmogaus teisės Irane politinių požiūrių e, įgavo daug e, didesnę svarbą ES darbo atverkė nuo 2009 metų e, rinkimų. Prieš tai daugiausia dėmesio skiriame tominės brandalinės energetikos klausimams, tačiau vis dabar daugiau dėmesio skirime žmogaus teisėms ir kai rengiame pranešimus, informaciją apie Iran, Iran, padėtį Irane, daug dėmesio skirime žmogaus teisėms. Na, jūs ką tik minėjote, kad Vyriausiai įgaliotinė praeitą savaitę langėsi Strasbūrė, e, Europos parlamente ir sureagavo į Belder pranešimą. Na ir pranešime daug kalbama apie žmogaus teisų padėtį Irane. Vyriausiai e, įgaliotinė taip pat parengė pas pranešimus e, dėl pozicijos lyderių padėties. Tai buvo padaryta kovo ketvirtą dieną. Na, o taip pat ir vasario viduryje parlamente apie tai buvo kalbama. Taip pat padarėme pareiškimų dėl Sarabahrami e, egzekucijos e, mirties bausmės įvykdymo vis didėjančio mirties bausmų skaičiaus yra ne šiais metais, panenkūdė Makari. Tai yra Irano e, filmų kuriejas. Taigi štai tiesiog trumpai apžvelgiau vien šių metų viešus pareiškimus skirtus Iranui. Taip pat bandėme uh, Teherane, užmėgsti ryšius su Teherano vyriausybė, kreiptis de, konfidencialiai. Neturime ES atstovybės Teherane, dėl to darbas sudėtingesnis. Mm, na, ir laimiai e, Vengrijos atstovybė e, Teherane labai mums padėjo dirbantį žmogaus teisų klausimais. Taigi dabar trumpai nušviesiu tai, ką darome ES tam, kad mūsų darbas žmogaus teisų srityje ir nebūtų uh, veiksmingesnis. Praeitų metų pabaigoje apžvelgėme tai, kas nuveikta, šie darbai paspartėjo šiais metais ir apžvelgėme visas turimas galimybės, kaip ES, ką galėtume nuveikti ir ką galėtume padaryti geriau. Taigi pateiksiu keletą pavyzdžių. Ypač esame susirūpinę dėl to, kad reikėtų strategiškesnio požiūrio į žmogaus teisų padėtį Irane ir nereikėtų vien apsiriboti, kaip praeitie, tik tais reagavimui pavienius atvejus, turėdami visą tai galvoje. Ja, bandėme padidinti ES valstybių narių e, ambasado pajėgumus e, tam, kad čia galėtume geriau reaguoti žmogaus teisų aspektus. Taip pat bandome kiek įmanoma greičiau gauti individualios informacijos apie pavienius atvejus tam, kad galėtume greičiau sureaguoti. Nes kaip didžiausia problema įvardinčiau informacijos gavimą apie pavienius atvejus. Taip pat prašėme e, misijų vadovų Irane E, pateikti pasiūlymų dėl e, strategijos žmogaus teisų padėties atžvilgių e, Irane. Na ir reikalingos mums gairės dėl vairių aspektų, be kita ko, žmogu, mirties bausmės vykdymo moterų vaikų teisų padėties Irane. Taip pat bandėme plačiau um, platinti mūsų pareiškimus, be kita ko pateikiant juos ir parsi kalba. Uh, Ir taip pat padrasiname, paraginame ambasadas Teherane paviešinti tuos pareiškimus jų tinklapiuose. Taip pat galvojame, ką dar galėtume padaryti tam, kad e, žmonės yra nežinoti, jog mes darome pareiškimus, kad palaikome pilietinę visuomenę yra ne. Dėl to, ką siūlė ponas Raudas, dėl įmanomų žingsnių e, žmogaus teisų padėties rytyje yra ne. Tai mes labai palaikome e, Ženevos rezoliuciją, tai yra, kad būtų, kuria raginama sukurti jungtinių tautų ypatingą ypatingo atstovo pranešėjo Irano, Iranui. Na ir, na ir dabar visi prisideda prie to, kad šią rezoliuciją vainikuotų iš sėkmė, kad ji būtų patvirtinta. Uh, Toliau dėl pono Raud e, pasiūlymo, tai yra juodojo Irano valdžios e, atstovų sąrašo. Tai kai tik dabar ir aktyviai svarstame šį pasiūlymą, šiuo metu kol kas dar nieko daugiau negaliu pasakyti, tiesiog uh, uh, noriu pasakyti, kad per kitą uh, E, užsienio reikalų ministrų susitikimą. Kovo 25 dieną kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį Irane ir įvairios tarybos darbo grupės rengia ministrų diskusijas. Deja, negaliu kol kas e, pasakyti, nes šiuo metu tos diskusijos dar tęsiasi. Dėl žodžio laisvės informacijos Tai valstybės narės dėl to yra labai susirūpinusios. Dar praeitų metų kovo mėnesį parengėme ES pareiškimą dėl galimybės gauti informaciją Irane. Ir Tačiau labai sudėtinga rasti techninius sprendimus kai kurioms šioms problemams įspręsti. Tačiau mes gilinomės į vairias galimybės ir bandome atrasti konkrečių būdų, kurie leistų palaikyti e, Irano visuomenį ir žmogaus teisų aktyvistus tiek Irano viduje, tiek ir už jo ribų. Mes nenutraukėme diplomatinių ryšių su Irano valdžios institucijomis, manome, kad taip nutraukti ryšius būtų klaida. Tiesiog mes norime siūsti jiems signalus e, dėl mūsų požiūrį žmogaus teisų padėti Irane ir per diplomatinius e, kanalus ir galbūt galėtume renkti seminarus ir kitus e, renginius, kuriuose galėtų dalyvauti ir Irano valdžios institucijų atstovai ir aptarti žmogaus teisų padėti. Dėkonu poniai Gilskendorfer už pas, jūsų pasisakymą. Na, įdomu išgirsti tai, kad jūs netmetėte tos minties sukurti juodai sąrašą. Na ir neseniai ES surengė juodąjį e, Baltarusijos valdžios institucijų sąrašą, kuriame yra 158 e, asmenys ir kriterijai, tai yra jų tiesioginė įtaka rinkimams, o taip pat tiesioginis prisidėjimas prie represinių e, priemonių. Taigi aš manau, kad dėja yra ir kitų valstybių, kurio atžvilgių reikėtų elgtis panašiai. Pradedu diskusijas ir dabar Pane Munis Morkėsa, prašau žodis Jums. Dėkoju. Socialistų frakcija turi labai aiškę E, po, požiūrį dėl tos sudėtingos pozicijos, kurią turėtų ES pasirinkti Irano atžvilgiu, nes e, aš manau, kad čia, aišku, reikia neapsiriboti vien tik tai žmogų teisų padėtimi, yra ir kitų aspektų, tačiau tai, kad e, žmonių, žmogaus teisų padėtis yra neprastėja, tai tikrai verčia vis labiau susirūpinti ir yra netoleruotina. Todėl turit. Tai met, E, aišku, sutinkame, kad nereikia pamesti iš akių iš to fakto, kad, kad Iranas yra stabilizuojantis veiksnys regione, tačiau nepameskime iš akių ir uh, žmogaus teisų padėties. Turiu dvi, du klausimus, ponė Parsis, e, dėl žmogaus teisų padėties Irane, tačiau norėčiau sureaguoti ir kitus pasisakymus. Pirmiausia, tai dėl demokratinių reformų ar piliečių protestų bangų, kurie, kurių metu piliečiai ragina demokratiją demokratizuoti pasa, padėti, vykdyti reformas, tai manau, kad tai tikrai referencijos į Irano revoliuciją yra visiškai e, kitas dalykas ir tai, kas vyksta Irane, yra visiškai skirtinga nuo 89 metų e, demokratizacijos bangos Europoje. Na, Tai tiesiog žmonės protestuoja prieš politinę sistemą. O antra, dėl sankcijų, tai mane verčia susirūpinti tai, kad sankcijos neturėjo jokio poveikio. Na, o didžiausia po, sankcijų poveikia pajuto pa, gyventojai, tačiau tai tikrai neatsiliepia Irano brandoliniams programoms. Taigi aš manau, kad reikėtų bandyti taikyti kitokio pabudžio priemonės. Jūs kalbėjote apie palidovus, telekomunikacijas, tai galbūt e, tai yra tokia galimybė per kuria ES jos ir įmonės galėtų daryti įtaką, o dėl to, e, ko, pr, ko pra, dėl tarybos veiklos ir pareiškimo, tai Tai aš manau, kad reikia, kad. Taigi, tai tas faktas, kad valstybės narės iš, iš išlaiko uh, savo atsak, atstovybės ir Teherane, tai tarsi užkirčia kelią Europinės misijos sukūrimui. O dėl ponios Fedžiani, tai yra ekspertų uh, grupės, kuri tikslas tai. Norėčiau sužinoti konkrečiai štai ką. E, Rafsanžanė atsistatydimas, kokios tai, kokiu tai turės pasiekmių e, konservatyvams struktūroms Irane. Dar vienas klausimas. Atrodo, dabar JAV pradėtos dėti naujos pastangas, e, kad muhadžadinų organizacija būtų Irane išbraukta iš teroristinių organizacijų sąrašo. Taigi, uh, kokiu tai turės pasiekmių, kaip tai atsilieps ES ir JAV santykiams su Irano demokratinė pozicija. Ar manote, kad tai yra e, tikslinga? Dėkuoju, ponė Munys. Mūsų sąraše yra trys. E, E, kalbėti panas Obermanis, panas Šakė ir panas Kurs ir prašyčiau pasakyti per kelias mintes tam, kad galėtume e, suteikti atsakymus, jūsų pasisakymus. Panas. Ačiū, pamėginsiu trumpai suformuoluoti savo klausimus. Pirmasis klausimas. Taikome sankcijas, apribojimus Irano atžvilgių ir norėčiau todėl pirmiausia paklausti apie tų sankcijų poveikį pilietinį visuomenį ir ne. Yra vykdomas TOFEL testas, kurį išlaikius e, galima studijuoti tarptautiniu mastu Europos universitetuose, ar nėra taip, e, kad e, tokiu būdu ne patys geriausi studentai yra atrenkami studijuoti Anglijos, Europos ir Amerikos universitetuose. Antras dalykas susijęs su informacinėmis technologijomis, nes būtent e, atitinkamas sistemas pasitelkus e, galima geriausiai skleisti kritinės mintis ir idėjas, e, kaip yra su šių technologijų E, naudojimu prekyba jomis. Ponas Vestervelė minėjo, kad svarbu, jog taikomos sankcijos nedarytų neigiamos įtakos visuomeniai paprastiems piliečiams. Ar jūs nemanote, kad tarptautinės sankcijos bus naudingos Kinijai ir Indijai, kurios gali jų nelabai laikytis? Ir paskutinis klausimas E, ar reikėtų tos liaudės mužahedinus dabar legalizuoti tam tikrą prasme. Kaip Jūs manote, ponė Šakės, teikiamas žodis, ačiū pirmininkė, ačiū visiems prelegentams, ponas Parsi kalbėjo apie tam tikrą paradoksą, kad Irano valdžia neigia, e, kad vyksta demonstracijos ir po to jas labai žiauriai slopino. E, taip pat galima tam tikrą paradoksą žvelgti ir dėl to, kad niekas nekreipia dėmesio į tai, <clears throat> kas Europoje kalbama apie Iraną ir kita vertus skundžiamasi, kad informacija nėra tolygi. Noriu paklausti, kokiu būtų galima paskatų pasitelkti siekiant pakeisti dabartinės Irano valdžios vyriausybės elgesį. Aš labai tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba imsis konkrečių veiksmų, suformuodama tą juodąjį sąrašą, tačiau taip pat labai svarbu uh, siekti ir tolesnių veiksmų atstatyti teisingumą, įsipareigoti siekti stabilumo, padėti Irano žmonėms prisimti įsipareigojimą jiems padėti. Noriu paklausti mūsų prelegentų, ar būtų tikėtina, kad žmogaus teisų pažeidėjai bus teisiami taip pat ir tarptautinėme būžimame teisme, o ne tik bus sudarytas juodasis jų sąrašas. Ačiū poniai Schakė. Galiausiai poniai Skurėl suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė. Norėjau pirmiausia padėkoti pranešėjams, nes <clears throat> jų mintis įvairius aspektai tikrai buvo labai įdomus. Norėjau paklausti, ar nemanote, kad Iranas gali vaidinti tam tikrą vaidmenį arba <clears throat> E, Viduržėmio jūros regione vykstančiose revoliucijose šiuo metu turime ne tik e, Egiptą, Tunisą, Libiją, tačiau ir kitas Afrikos arba Arabų valstybės, kuriuose vyksta tam tikri sukilimai prieš vyriausybės. Ar manote, kad Iranas šiuose procesuose jau šiuo metu arba ateitie gali vaidinti kokį nors vaidmenį? <clears throat> būtų galima paminėti, pavyzdžiui, Libano padėtį. Ačiū, ponas Kūrėliu. E, suteiksiu žodį poniai Lochbiller, po to atsakys mūsų prelegentai. Užduos klausimas išorės veiksmų tarnybai dėl komunikacijų technologijos. Ar turite e, nors kontaktų su tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, kurios narys yra Iranas, turi laikytis tam tikrų taisyklių. E, pone Kintersdorfer, jūs minėjote, kad e, kovo 21 dieną vyks užsienio reikalų ministrų taryba. <clears throat> Ir galėtumėte e, nusiųsti tam tikrą mūsų žinę regiono gyventojams šio sustikimo vardu. Mes e, manėme, e, kad e, būtent Europos parlamente buvo galima Europos parlamento vardu pasveikinti Iraną su jų švenčiamais naujaisiais metais ir taip parodyti tam tikrą pagarbą jų kultūrai. Ponai Parsui ir ponai Rauts buvo užduotas klausimas e, dėl e, ketinimų siūsti arba nesiūsti e, Europos parlamento delegaciją į Iraną. Norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertintumėte tokį pasiūlymą, ar jis, bus, ar jis būtų naudingas, ar kontraproduktyvus ir jeigu naudingas, tai kokiais aspektais. Tai galbūt pirmiausiai įsteigsime žodį ponai Raut, po to ponai Parsi, galbūt prašyčiau kalbėti neilgiau nei po tris minutės. Vienas dalykas yra aiškus, kai kurios Irano nu, atžvilgių taikomos sankcijos padarė žalos pilietiniai visuomeniai, pavyzdžiui, JAV taikomos sankcijos buvo žalingos interneto blogeriams ir e, tiems asmenims, kurie e, siekia pritraukti tam tikrų arba pasinaudoti reklamos galimybėmis tam, kad pritrauktų paramą savo e, tinklaraščių plėtrai. Aš nenoriu teikti, kad sankcijos neatneš jokių vaisių, tačiau iš esmės mūsų organizacija priešinasi Irano atžvilgių taikomoms bendro pobūdžio sankcijoms, nes jos gali būti žalingos žmonėms, o mes pasisakome už tikslingas politinio pobūdžio sankcijas. nes būtent tikslingos sankcijos daro įtaką kaltiesiams asmenims, o ne visiems bendrai. Kitas dalykas, tas vėdasis sąrašas, kurį taiko JAF vyriausybė ir e, tas juodasis sąrašas žmogaus teisų gynimo sluoksniuose yra labai populiarus, jie vertina tai kaip labai teigiamą dalyką, nes tokiu būdu šiek tiek baudžiami kietosios linijos atstovai ir tas sąrašas parodo, kad būtent nuosaikiesiems Irano politikams ir visuomenės veikėjams suteikiama pirmenybė, taigi tai politiškai, polit, teigiamai takoja politinius ir nevykstančius procesus. Buvo užduotas klausimas, ar parlamento veiksmai, pareiškimai daro kokį nors poveikį. Kas žino, politika nėra, politiniai procesai nėra mokslas. <clears throat> Politika vadinama socialiniu mokslu, tačiau tai veikiau menas nei mokslas. Svarbu pabrėžti kad reikia laikytis principų ir e, jais grįsti savo veiksmus. Remdami principais mes nežinome ir pasieksime konkretaus rezultato, tačiau jau vien principų laikymasis reiškia tam tikrą rezultatą. Taip pat tiesa, kad nepaisant visų mano minčių, daktaro Parsi minčių, apie Irano vyriausybės nebaudžiamumą arba neregavimą į tarptautinę nuomonę. Tuo pat metu ši vyriausybė atsižvelgia į kritiką. Jeigu neatsižvelgtų, kodėl dėt, turėtų dėti tiek daug pastangų, kad Junktinių tautų generalinė asamblėja užkirstų kelią jau nuo 2003 metų svarstomai rezoliucijai. Taigi e, kritika juos žaidžia ir e, todėl reikia vertinti teigiamai ir toliau kritikuoti. Dėl tarptautinio arešto orderio pasiūlymų ta idėja nėra bloga. Klausimas tik tai, e, ar galima būtų pasinaudoti tais arešto orderiais. <clears throat> Jie yra jau išduoti kai, kai kurių uh, suimti kai kuriems žlugusių e, valstybių šalių e, atstovams, e, tačiau iš tikrųjų negalima to tarptautinio arešto orderiais pasinaudoti tuos menų. Suimti negalima, taigi idėja yra nebloga, tačiau jos įgyvendinimas sukelia labai daug praktinių problemų ir tai nebūtų pats tinkamiausias, pati tinkamiausia priemonė Nedaug žinau apie Irano mėginimus ir būdus daryti įtaką artimuosiuose rytuose vykstantiems neramumams, tačiau visiškai akivaizdu, kad Iranas mėgina tokią įtaką daryti. Ir e, taikiems pasaulietėms demonstruoti demonstrantams, kurie siekia pilietinės visuomenės sukūrimas savo šalise, Iranas netrodo pačiu geriausiu pavyzdžiu. Ir e, ši, remdamasis šią mintimį, galėčiau e, kreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu Europai palaikyti kontaktus su pilietinės visuomenės grupėmis autoritarnėse valstybėse. E, ir labai svarbu pasirinkti tinkamus kontaktinius asmenys, su kuriais bendraujama. O e, besikeičiančiose visuomenėse yra pakankamai sudėtinga identifikuoti tuos e, tinkamus kontaktinius asmenys, todėl e, labai gerai šios kontaktus užmėgsti iš anksto, kuomet mes analizuojame tų valstybių atstovo apsilankymą apsilankimus Europos parlamente, tai labai dažnai tokiais vizitais yra e, manipuliuojama ir viskas priklauso nuo to, kokios taisyklės konkrečiu atveju yra pasitelkiamos, ar, pavyzdžiui, Junktinės parlamentinės delegacijos atstovai reikalauja susitikimo su plėtinės visuomenės atstovais, ar <clears throat> tie sustikimai vykdami skaidri, nes jeigu sustikimai vyksta slapta, tai kartais jų dalyviai po to patenka į kalėjimus. Taigi labai svarbu atsižvelgti į įvairius skirtingus aspektus. Aš nemanau, kad galim būtų vienareikšmiškai atsakyti į tokio pobūdžio užduodamus klausimus. Pirmininkė, ačiū. Manau, kad jūsų atsakymas buvo labai įdomus. Dabar žodį suteiksiu kelioms minutėms ponui Parsi. Um, Dėkuoju. Aš pirmiausia norėčiau kalbėti kaip pragmatikas. Pritariu daug kam iš to, ką pasakė kolega, tačiau aš manau, kad ES turėtų pateikti labiau strateginę viziją Irano atžvilgių. Aš manau, kad jūs turite turėti bendrą supratimą apie tai, kokius santykius jūs norite su Iranu. Gali būti, kad kils e, interesų konfliktų, ypač su žmogaus teisų e, darbo tvarkė. Jei jūs norite palaikyti ryšius su Irano Islamiškos Respublikos atstovais, tuomet jums teks bendrauti su tais asmenimis, kurie turėtų uh, atsidurti juodajame sąraše, kurį aš minėjau. Aš suprantu, kad ekonomiškai tai gali būti naudinga, tačiau bet kuriuo atveju, jeigu jūs norite įtakoti situaciją toje šalyje, kur net neturite savo atstovybės, e, daryti tai nepalaikant e, kontakto su pareigūnais yra neįmanoma. Negalima tiesiog uh, rašyti laiškų, ne, reikia realių kontaktų. Taigi, galiausiai reikės galvoti apie ES atstovybę Irane, nes tik tuomet e, ES atstovai galės kurti santykius, plėtoti santykius su iraniečiais. O to labai reikia. Dabar kitos pastabos. Labai trumpai. Aš manau, jog būtų labai gerai, e, jei Iraną nuvyktų Europos parlamento delegacija. Be abejo, jūs negalite visiškai užmerkti akių ir nepastebėti tai to, kas vyksta šalyje. Tačiau aš manau, kad vien pats apsilankimas e, šioje šalyje būtų naudingas. Ir ES pati pati kartais nesutrė dėl to, kaip reikia elgtis su Iranu. O jūs, Europos parlamentas, galite kur kas paprasčiau nuvažiuoti į Iraną. Toliau. MKO nėra opozicinė partija, jos praktiškai niekas nerime, ji neturi jokios programos, uh, O be to ir žinome iš patirties, kad jų elgesys ne visuomet būna pavyzdingas. Ir JAV nori. JAV ketina išbraukti e, MKO iš teroristinių organizacijų sąrašo, bet tai daro iš nevilties. Ir tie, kas e, rėmė visuomet šią organizaciją, galėtų pasinaudoti dabartinę situaciją. Tačiau ar tai padės iš tikrųjų opozicija Irane? Ne, abejoju. Tai tiesiog padės e, vyriausybei dar kartą užsukti propagandos mašiną ir sakyti, kad pažiūrėkite, ką remia e, tarptautinė bendruomenė. Nes MKO jau seniai nėra opozicinė partija. Irano uh, vaidmuo arabų pasaulio revoliucijų kontekste. Aš manau, kad Irano valdžiai labai malonu yra įsivaizduoti, kad jie parodė pavyzdį kitiems. Tačiau aš manau, kad jie puikiai viską supranta. Jie pažvelgsta į Egiptą. Niekas Egipte nepriemė pagalbos iš, iš, iš tiestos Ahmadinedžado rankos. Niekas dar nepasakė, kad, kad vadovaujasi Irano pavyzdžių. Bahreinas, kitos Persijos įlankos šalės dabar iš tikrųjų išgyvena labai rimtą krizę. Ir Iranas galėtų paveikti situaciją šiuose šalise. Pirmiausia, dėl struktūrinių problemų Bahreinė. Taigi Iranui nereikia jau nieko pradėti nuo nulio. Ir jeigu situacija nebus suvaldyta konstruktyviai, taikiai, tuomet susidarys, susidarys palankios aplinkybės kam nors iš išorės atvykti į Bahreinę ir, ir pasinaudoti dabartinėmis aplinkybėmis. Ir panašu, kad uh, įvykių Bahreinė baigtis priklausys nuo, nuo Bahreino vyriausybės, o ne tiek nuo Irano. Rafsanjani yra rimtas politikas ir pragmatikas. Tai, kad jis dabar yra išstumtas iš institucijos, kuri formaliai prižiūri aukščiausių vadovų darbą ir kuri e, renka e, šios, e, šios vadovus. Reiškia, kad jis prarado savo politinę galę kad bandoma yra atsikratyti pragmatizmo. Ir, jei, ir kai aukščiausias vadovas mirs, tuomet reikės rinkti naują. Uh, Ir, ir akivaizdu, kad tai yra žmogus, kuris turi labai daug ryšių Irano hierarchijoje ir yra labai daug žmonių, kurie jį remia, pritarė, nes jie yra konstruktyvios pakraipos ir žino, kaip suvaldyti technokratinį aparatą. Tačiau viskas dar priklausys nuo to, kaip susiklostys, kaip susidėlios kortos tame politinėme žaidime. Yes. Dėkuoju, dabar žodis teiksiu ponė Loch Bildel. Pone Gintelsdorfer, gal jūs taip pat norėtumėt kai ką pasakyti? Many thanks. Uh, maybe very brief. Dėkuoju labai trumpai. Norėčiau pakalbėti apie ES sustovybės uh, įsteigimo uh, Teheranoje galimybę. Aš asmeniškai manau, kad tai būtų geras žingsnis, aš manau, kad tai labai padėtų mums dirbti, tačiau suprantu, kad dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis vargu ar tai nusiųstų tinkamą politinį signalą. Ir būtų labai sunku iš tikrųjų įsteigti mūsų atstovybę Irane. Dėl MKO aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Parsi. Pone Lochbilder pasakė, kad gal reikėtų nusiųsti sveikinimo raštą. Uh, E, laišką. Na, aš pasitarsiu su savo vadovais, gal mes taip ir pasielgsime. Pone Lochbilder, e, ryšių su Irano delegacijos vadovė. Ponas Ubamaja patikė labai konkrečius klausimus, tačiau į juos nebuvo atsakyta. Tačiau gal jūs galėtumėt pateikti mums atsakymus raštu, nes klausimai tikrai buvo labai konkretus. Jau buvo paminėta, kad e, vidutinėje perspektyvoje arba net ilgesnėje perspektyvoje būtų naudinga turėti mums savo atstovybę e, Irane. Ir mes beje e, šį pasiūlymą patvirtinome e, savo rezoliucijoje. Ir tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba atsižvelgs į šią rezoliuciją. Kitame mūsų delegacijos posėdėje mes svarstysime parengtą pranešimą ir galvosime, kokiu žingsniu reikėtų imtis uh, po šio pranešimo. Ir be abejo, skirsime e, nemažai dėmesio ir uh, atominės energetikos klausimams. You, dėkoju ponui Lohbilderiui, dėkoju ponui Rauts, poniai Gintelsdorfer ir ponui Parsi taip pat dėkoju. Dėkoju visiems kolegoms iš delegacijos ir iš žmogus teisų pakomitečio. Taigi šiandien išgirdome daug naujų minčių ir tęsime darbą. Taigi dabar atėjo laikas mums e, baigti mūsų atvirą viešą posėdį. Rytoj 9 val. mes tęsime viešą posėdį ir galėsime Palestinos e, vado ministrui pateikti klausimus. Taigi dėkoju jums visiems. Ir dabar paprašyčiau tų, kurie neturi teisės dalyvauti išplėstinio biuro posėdėje, išeiti iš šios salės.